Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponios ir ponai, po 9.6 ir norėtumėm, kad mūsų klausimams pakaktų laiko, kad liktų laiko ir diskusijoms, taigi pradėkime iš karto. Jums leidus. Mūsų komiteto posėdis oficialus trečiadienio rytas, trečiadienio popietė, ketvirtadienio rytas. Ir jei leisite, jau ir pradėsiu. Pirmas mūsų komiteto posėdis, jau darbą pradėjus naujai komisijai, kuri yra pasirengusi jau dirbti Ir antras po Europos vadovų tarybos sprendimo dėl klimato kaitos paketo iki 2030 metų. Labai svarbus sprendimai, labai svarbi situacija. Darbo tvarkė yra parlamentaro aplankose. Ir jeigu neturite kokių pastabų, laikykime, kad darbo tvarkę galime patvirtinti be pakeitimų. Nematau norinčių kažką tai pasakyti, akivaizdu, nes Aišku, paskutinis punktas ir bus kitos pastabos mūsų posėdžio pabaigoje ketvirtadienį ryte. E, dabar pirmininko pranešimo, 20 pranešimai yra labai svarbus ir pagal koordinatorių sprendimą į trenarių e, redakcinį komitetas dėl COP20 pranešės ir visi šešėliniai kartu parengėme kompromisinį tekstą. Kompromisinis tekstas dabar yra platinamas šiame posėdėje ir jūs turite į savo aplankose. Laikantis praėjus ankstesnių metų procedūrų indėlis turi būti nusistas Envi pirmininkui. O Envi balsuos, Envi komitetas balsuos dėl šio klausimo šiandien po pietų. Mes norime jiems nusiųsti savo poziciją su akivaizdžiu pasiūlymu, kad būtų tai atsižvelgta. Jeigu nebus prieštaravimų, darysiu prielaidą, kad galiu šį mūsų indėlį siūsti Envi komitetui. Nematau jokių prieštaravimų, taigi galime siūsti mūsų nuomonę Envi komitetui. Dabar trečias darbo atverkės punktas - vieši klausimai dėl es energetikos saugumo strategijos mm, esant naujoms vidaus energetikos rinkos sąlygoms galvojant apie būsimą vidaus energetikos rinką ir jos sąlygas, nes mes dar nebaigėme šios rinkos kurti. Valstybės narės, prezidentai, ministrai, pirmininkai pažadėjo tą energetikos rinką sukurti jau prieš tris metus. 2011 vasarį buvo pažadėta, kad iki 2014 metų pabaigos ta rinka bus sukurta. Tai liko mums dar du mėnesiai, aišku, iki termino, tačiau dabar jau pereikime prie rimto klausimo. Turime uh, vidaus energetikos rinką beveik išbaigta. Ir ko mums reikia, akivaizdu, mums reikia infrastruktūros, kuri dar nebaigta. Mums reikia jungčių per sieną, mums reikia visų sprendimų dėl energetikos um, pardavimo ir perdavimo ES, pavyzdžiui, dėl tinklo, dėl paramos bazės atsinaujančiams energijos šaltiniams. Viskas turi būti panašiomis sąlygomis, jeigu mes norime, kad būtų energetikos prekyba ES. Arba mums reikia žingsnis po žingsnio e, stabdyti kainų reguliavimą mūsų valstybėse narėse. Kitaip, kaip mes galėsime užtikrinti, kad mūsų rinkoje vyktų e, prekyba. Tai nelengva, aišku, mes žinome, mūsų valstybės narės turės priimti nelengvus sprendimus. Tačiau reikia pasakyti, kad turime energetinį trikampį, kurį mes puikiai žinome. Mm, tai yra saugumas, įperkamos konkurencingos kainos ir aplinkos apsauga. E, ir norėčiau pasakyti, galbūt jūs nesutiksite, kad vis tik tai mano manimų saugumas yra svarbiausia, nes be to energetinio saugumo mes negalime turėti nieko. Bet Aš, aš nenorėčiau sumenkinti ir kitų dviejų e, e, elementų svarbos. Šį kartą mes kalbėsime apie Europos energetinio saugumo strategiją turime pono Saudargo parengtą pranešimą. Ponas Saudargas yra pranešėjas. Mes turime šešėlinius pranešėjus, viską. Mm, taigi, tai yra pirmas indėlis į mūsų diskusijas šioje kadencijoje šio klausimu. Energetinis saugumas. Uh, Visuomet tai buvo labai svarbus klausimas, didelė e, įtrė komiteto veiklos dalis. Tai yra mūsų pirmas pranešimas mm, įtrė komitete naujoje kadencijoje. Mm, tai yra labai svarbus klausimus ES ir krizė Ukrainoje taip pat mes matome, tai parodo, kaip svarbu tai yra lengva tai suprasti. Ir Jacques Delors Ir aš kartu pasiūlėme energetikos bendryje. Tai, tai turėjome omenyje. Prieš ketveris metus tai parengė šis parlamentas savo pranešimais, savo pareiškimais, deklaracijomis iš Europos parlamento pusės Kovalska, Babinska, Savela ir kiti mūsų kolegos ankstesnėse kadencijose buvo pranešėjai tais klausimais. Ir dabar mes jau turime kažką, ką galėtumėm pavadinti testinumų tasa Europos energetikos bendrijos. Mes turime energetikos sąjungą. Iš esmės tai yra ta pati idėja. Nedidelis skirtumas yra tik tai, kad geresnis devizas gal yra energetikos sąjungos, tas šūkis devizas yra labai stiprus, kaip mes suprantame, energetinė bendryje nebuvo tokia stipri kaip energetinė sąjunga, aišku. Ir noriu pasakyti, kad dabar mes turime ir e, komisijos vicepirmininką specialiai užsimant energetikos sąjungą. E, tai jau yra tos pirmas toks požiūris į šią idėją, pirmas toks žvilgsnis į šią mm, e, sąjungą. Mes suprantame, kad energetinis saugumas bus pats svarbiausias klausimas čia. Taigi, Mes labai džiaugiamės, kad galėjome pakviesti iš šios ryties specialistų iš visos Europos. Noriu padėkoti už tai, kad jūs atvykote. Sveikinu jūs mūsų posėdį, sveikinu ir visus šių klausimų dalyvius. Šie klausimai yra vieši, taigi galite juos stebėti ir per Europos parlamento interneto svetainę. Internetas jums yra atviras, transliuojama yra gyvai. Ir jei leisite, paprašysiu mūsų pranešėjo, paklausiu mūsų pranešėjo, jūs norite tarti kokį žodį pradžioje, ar jūs norite apibendrinti tik tai pabaigoje. Aišku, čia yra, kaip jūs nuspręsite, ar jūs norite padaryti kokią įžangą. Already... Ačiū, pirmininkė, jūs jau pristatėte temą. Tai Aš norėčiau tik tai pasveikinti mm, mūsų iškilius prelegentus ir dabar norėčiau labai atidžiai klausytis to, ką jie pasakys ir kokios bus diskusijos. E, pirmininkė, jūs jau paminėjote tos pagrindinius žodžius, raktinius žodžius, pagrindinės temas, kas bus aktualiausia. Aš tik noriu labai trumpą tokį pastebėjimą pridurti, kuo turėtų tapti energetinis saugumas. Visų pirma, kuo jis neturėtų tapti. Uh, tai neturėtų tapti tik tai kažkokia tai eilinė strategija, tai turėtų tapti labai mm, rimtų matomų energetinės sąjungos ramščių, ką jūs ir paminėjote, pirmininkė. Tai ačiū, o dabar e, su didžiuliu dėmesio klausysios diskusijų. Labai ačiū. Iš tikrųjų, jums bus e, labai lemiamas uh, E, vaidmuo sutiktas pabaigoje apibendrinti, tarti apibendrinamosios žodžius po visų diskusijų. Dabar, e, jei leista, pristatysiu iš eilės e, pirmas prelegent. Aš visų pirma noriu informuoti jūs, kad 3 valandas 15 minučių turime baigti darbą po 12.15. 12.30 be jokių pertraukėlių dirbsime. Uh, Taigi turime 3 valandas 15 minučių. Kiekvienam prelegentui, mėly bičiuliai iš visos Europos, labai prašyčiau neviršyti dešimties minučių savo įžanginėme pasisakyme. Paskui turėsime 20 minučių kolegos jūsų klausimams ir atsakymams po dvi minutės kiekvienam klausimui. Sakyčiau, gal minutę 30 e, sekundžių reikėtų taip turėti omenyje, bet 2 minutės maksimum ir po to m, mm, klausysimės pagrindinių mūsų prelegentų atsakymų į tuos klausimus. Aišku, viskas priklausys nuo m, mm, klausimų skaičiaus, žiūrėsime, kiek to laiko reikės skirti, galbūt kiek ilgiau. Tai tiek gal a, pradžiai. Ir noriu pasakyti, kad pirmas mūsų prelegentas bus ponas Romas Švedas iš Tarptautinių santykių ir politinių mokslo instituto Vilniaus universiteto Lietuvos. Ir jo pasisakymo tema bus es energetinio saugumo kūrimas, ko pasimokyta ir kokie nauji iššūkiai. Su didžiuliu susidomėjimu dabar klausysimės jūsų. Uh, Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Šiandien man didelį garbė kreiptis į tokią garbingą auditoriją. Ypač didelį garbė todėl, kad dirbau diplomatijos rytyje, ekonomikos ir energetikos rytyje 20 metų. Dabar dirbu jau savarankiškai, e, trejus metus dėstau universitete, taigi norėčiau pasidalinti savo išvalgomis. Suprantu, kad laiko turime nedaug, taigi norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris svarbius dalykus. Tarptautinė energetikos agentūra energetinį saugumą apibrėžia kaip nenutraukiamą energijos tiekimą už prieinamą kainą. Visapusiška, e, visapusiškas energijos diversifikavimas užtikrina energijos tiekimą, bet energijos tiekimas net iš vieno išorinio šaltinio neturėtų būti problema, jeigu energijos tiekėjas, tiekėjo ir vartotojo santykė yra skaidrus ir pagrysti rinkos ir partnerystės dėsniais. Problemas prasideda tuo met, kai energijos šaltinio savininkas, turėtojas, ypač jeigu tai yra nedemokratinė šalis, e, piknaudžiauja savo dominuojančią padėtimi dėl politinių priežasčių. Be to, ten, kur yra kova dėl politinių ir geopolitinių tikslų, ekonominė logika neveikia. Rusijos energetikos politika rodo, kad politiniai tikslai vyrauja, kad jie yra svarbesni už ekonominius. Tokia yra tikrovė ir ją galima iliustruoti daugeliu faktų, tokių kaip energijos e, tiekimo nutraukimas, neskaidri kainų politika, įvairūs dujų tarpininkai, e, didelis energe... E, priklausimas nuo energetikos padidina Maskvos politinę ir ekonominę įtaką toms šalims, į kurias importuojamos dujos. Taigi, koks yra tikslas? Tai yra išsaugoti savo dominavimą posovietinėse šalyse ir tapti pasaulinę supervalstybę. Kaip mes e, galime išsilaikyti, galime turėti mums reikalinga stipri demokratinė sistema ir skaidrūs principai. Dabar Kremlius nori uh, užspausti demokratiją ir liberalizmą. Rusijos federacija nėra demokratinė šalis ir todėl nuolat piknaudžiauja savo energetiniu dominavimu posovietinėse šalyse ir naudojasi šią jėgą politiniais tikslais. Pirmiausia, norėjau pasakyti štai ką. Rusijos federacija stengiasi sugriauti ir gražinti vykstančius demokratinius procesus arba nukreipti juos į pilkąją zoną. Ten, kur dominuoja jėga, jėgos politika ir silpnas pluralizmas. Ir aš dabar remiuosi garsiais e, politikais, tokiais kaip Samuelis Huntingtonas ir Tomas Karoters. Gerbiamasis pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Rusijos galios demonstravimo e, regionus. Tai yra ir e, e, Gruzija, Moldova, Ukraina, Baltarusija, Baltijos valstybės. Visos šios šalys turi bendrą vardiklį. Jos yra šalia Rusijos federacijos. Štai kitas žemėlapis. Ir jame matote, kaip taikoma ekonominė, politinė ir karinė gale Rusijoje. O štai šiame žemėlapyje matote diplomatinę ir, ir informacinę galę, kurią Rusija demonstruoja. Ir tai vadinasi hybridinis karas. Energetika yra hybridinio karo sudėtinė dalis ir ji yra naudojama ne tik kaip priemonė politiniais tikslais, bet atsižvelgiama į tą žalą, kurią ji gali padaryti, kaip ginklas. E, kuriant Nord Stream ir South Stream uh, E, e, jungtis, Rusija nori e, užsitikrinti savo pajamas ir nori padidinti savo dominavimą E, vidurio ir rytų Europoje. Baltarusijoje ir Kaliningrade planuojama statyti dvi atominės elektrinės, kurios yra mažiau kaip 50 km nuo Lietuvos sienos ir tai yra labai brangios pastangos išlaikyti Baltijos valstybės ankstesnėje sovietinėje mm, IPS ir UPS sistemoje. Negana to, Rusija kuria ne tik savo uh, uh, projektus, bet stengiasi sustabdyti uh, E, stengiasi sutrukdyti e, tom šalims užsitikrinti alternatyvų energijos tiekimą. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra tai, kad beveik kiekvienas naujas strateginės svarbos energetinės projektas yra puolamas su tikslu jį diskredituoti ir siekti e, ekonominės ir politinės žalos. Ir viskas vyksta keturiomis kryptimis. Tai yra e, vietinės bendruomenė, konfliktai su vietinė bronduomenė, e, eskalavimas e, aplinko, poveikio aplinkai, E, projektų saugumas ir taip, taip, ir taip toliau. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kaip nutiko su, jungtinė, e, su Junktinio Amerikos valstijų Chevron projektu. Jis turėjo pasitraukti dėl to, kad buvo konfliktas su vietos bendruomenė ir todėl, kad e, trūko kontaktų su centrinė vyriausybė. Be to, Dabar e, yra sustabdytas sprendimas dėl naujos atominės elektrinės statybos. Trečia yra didelė informacinė ir e, politinė ataka dėl suskystintų dujų terminalo projekto. Ir tokios atakos vyksta po Sovietų sąjungos griūties ir jos toliau tęsis, negana visko. Trūksta skaidrumo ir dėl finansinių šaltinių kas finansuoja tokias kampanijas. Todėl Europos komisija ir ES valstybės narės turi atsižvelgti į visą tai ir taikyti tinkamas prevencinės priemonės. Ponios ir ponai, Komisijos komunikatas dėl Europos energetikos saugumo strategijos yra parengtas laiku, tai ištamus dokumentas ir siūlomi tinkami veiksmai. E, o nes tų veiksmų reikia, ypač atsižvelgiant į artėjančią žiemą. Norėčiau paminėti vieną iš jų, ypač tai, kad reikia ieškoti papildomų dujų tiekimo šaltinių, tame tarpe suskystintų dujų terminalų. Ir džiugiuosi galėdamas pasakyti, kad prieš savaitę, spalio 27 dieną, e, toks suskystintų dujų terminalas buvo atplukdytas į Lietuvos Klaipidos uostą. Ir tai yra e, jos pajėgumai šio terminalo bus 4 BCM e, dujų per metus ir pavadinimas šis terminalas vadinasi Independence. Gerbėmieji Europos parlamento nariai, trečia, ką norėjau pasakyti, yra tai. Didžiausias Europos energetikos saugumo strategijos iššūkis yra ne už ES ribų, bet pačioje ES. Tai yra ES valstybių narių politinės valios toka. Jeigu nesimsime veiksmų, jeigu valstybės narės net, nedirbs tuo klausimu, tai šis tragedija liks tik tai popieriuje. Deja, e, ES trečio energetikos paketo įgyvendinimas yra fragmentuotas. Gazpromo pietų e, South Stream e, yra e, stipresnė už Europos nabuko. Ir mano šalis e, prarado strateginį investuotoją į skalūnų dujas ir tokių problemų yra daugiau. Dėl to, kad trūksta politinės valios, Europos solidarumas e, taip pat nukenčia, gerbėmieji Europos parlamento nariai. E, tikslas iki 2014 metų pasiekti ES energetikos rinką nebus pasiektas, jeigu nebus stiprios energetikos rinkos, Europa nebus stipri ir išorėje. Todėl kreipiuosi į Jūs ir prašau Jūsų pasitelkti savo galę ir užtikrinti, kad Europos energetinio saugumos tragedija būtų ne tik dokumentas, Ir norėčiau pasakyti, kad Europos komisija turėtų elgtis aktyviau ir griežčiau, kad būtų užtikrintas e, tinkamas ES teisės aktų gyvendinimas. Gerbiamasis pirmininkė, ponios ir ponai, savo pristatymę pabrėžiau tris energi... iššūkius susijusius su energetiniu saugumu. Tai, kad energi... energijos klausimas yra naudojamas tengiant stengiantis padaryti neigiamą įtaką demokratijai ir liberalizmui. Energet, antra, energetikos sektorius yra nuolat puolamas ir trečia, trūksta politinės valios. Visi šie iššūkiai yra daugiau nei klasikinis andi, supratimas apie tai, kas yra energetinis sekt, sektorius. Tai susiję ne tik su inžinierija, ne tik su rinkos klausimais, tai susiję su politiniais ir tarptautiniais klausimais. Todėl, norėdamas, norėdami išspręsti šios klausimus, klausimus. Turime atsakyti iš tai, kokį klausimą. Turime pasiryšti kurti ES energijos sąjungą. Ponios ir ponai, atrodo, kad mes jau pasiekėme tokį lygį, kai negalime daugiau klausti savęs, ar kursime energetikos sąjungą. Turime klausti, kada ir kaip. Ačiū. Thank you for your speech. Ačiū. Ačiū Jums už kalbą, už Jūsų pasiūlymus. E, akivaizdu, kad energija yra e, politinis ginklas. Jūs kalbėjote ir apie vidaus rinką, apie tai, kad reikia jungčių ir tai, kad e, energetinės saugumas turėtų būti ne tik tai popierė išfiksuotas, tačiau ir gyvendintas E, vidaus energetikos rinka turi būti realizuota, kuo galima greičiau. Ačiū Jums už pasisakymą, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Saudargui. E. Ačiū. Ačiū Jums už tokią įstamę analizę kokios e, grėsmės ateina iš rytų. Aš norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jūs e, e, savo prezentacijos pabaigoje sakėte, kad reikia e, sutelkti Europos politinę valią ir suformuoti vidaus energetikos rinką Europos Sąjungoje. Tad norėčiau sužinoti, ar ši Europos energetikos saugumo strategija ir dedamos pastangos yra skirtos tik tai kovoti su Rusijos grėsme Ar mes galime pasinaudoti mm, tais e, pavyzdžiais, kuriuos e, pateikėte jūs iš vienos šalies ir pagalvoti apie tą bendrąją Europos energijos e, saugos strategiją. Taigi, kokias pamokas mes galėtumėm išmokti ir ką galėtumėme akcentuoti. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui. Ačiū Jums už analizę. E, iš tiesų daug peno pamastymui. Jūs e, kalbėjote apie iššūkius, e, su kuriais mes susidurime ir aš tikrai pritariu tam, ką Jūs pasakėte apie tai, kad labai svarbu suformuoti tą tikrąją vidaus energetikos rinką. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Tiksliau norėčiau sužinoti, kokiamis priemonėmis būtų galima pasiekti šio tikslo ir kokį vaidmenį jūs e, numatote ilgalaikėje perspektyvoje atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Energi, energetinis efektyvumas yra itin aktualus, nes būtent e, per jį mes galime didinti mūsų nepriklausomybę nuo kitų. Taigi norėčiau, kad pasakytumėte daugiau šiuo klausimu. Ačiū. Toliau Ponas Javoras, kitas šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Ačiū prelegentui už labai įdomią prezentaciją. Visiškai pritariu tam, ką jūs sakote, kad vidaus energetikos rinka gali būti problemų sprendimas. Tačiau aš norėčiau užduoti klausimą, kokios energetikos rinkos mums reikia? Ir ponas Peterson teisingai pasakė, ar užtenka sukurti energetikos e, rinką, kuri orientuotųsi tik tai į saulės energiją arba, pavyzdžiui, tik į dujų tiekimą. Uh, E, kurioje būtų, orien, tarkim, daug dėmesio skiriama brandoliniai energetikai. Galvojant apie energetinę saugos strategiją, jeigu bus pasiekti visi tikslai nustatyti e, strategijų iki 2030 metų, tai ES priklausomybė nuo dujų, e, naftos tik padidės. Taigi, ar ta strategija tikrai yra efektyvi ir leidžia sumažinti ES priklausomybę nuo išorės ir nuo iškastinio kūro. Galbūt reikėtų vadovautis kitokiu požiūriu šioje strategijoje. Tai yra daugiau akcentuoti energetinį efektyvumą, atsinaunančius e, išteklius, kad būtų tikrai e, sumažintas ES e, priklausomumas. Šiandienos posėdis Šiandienos sustikimas tikrai mane šiek tiek nuvylė. Kokia prasme? Dauguma kalbėtojų ir dauguma aptariamų temų yra susijusios E, daugiausiai su e, nafta, dujomis, iškastiniu kūru ir tik tai nedaug bus pasakyta apie energetinį efektyvumą ir atsinaujinančius energijos šaltinius. O aš manau, kad būtent e, tai turėtų būti Europos energinio saugumo strategijos esmė. Ačiū. Hekel. Na, Jūs kalbėjote apie ES šantažą ir tai nėra naujas dalykas. Man atrodo, 80-ame dešimtmetyje mes e, susidūrėme su ta pačia problema e, ir problema kilo dėl Persų įlanko šalių. Tuo metu pasaulis pasakė, kad visi, e, viso šalis turėtų dėti pastangas, kad tokios situacijos nepasikartotų. O jeigu pažiūrėsime į šiandieną situaciją, Ir ES matome, kad kai kurios šalis čia stato naujas brandulinės elektrinės. Kitos šalis e, atsisako atominių elektrinių. Kitos valstybės e, išgauna skalūnų dujas. Tuo tarpu dar yra šalių, kurios visiškai nenori apie tai netgi girdėti. Yra ir valstybių, kurios didina anglies išgavimą, kitos e, ne. Taigi kyla klausimas, ar tikrai įmanoma suformuoti tą energetikos rinką, jeigu mes pritarėme tam, kad kiekviena šalis gali formuoti savo energetinį derinį. Ačiū. Ponas Valčytis, prašome. Thank you very much. E, tai gerbimą švedą tikrai labai senai pažįstu ir vertinu kaip tikrai didelį specialistą šitoje srityje. Ir paskutiniu metu tikrai Lietuva, Baltijos valstybės e, ir ypatingai Lietuva, kuri pati savo politinė valia pastatė suskistintų dujų terminalą. Ir manau, kad šios dienos tema yra kaip tik e, mėginti pasimokyti iš tų e, praeities klaidų, nes perėtų metų arba praeitos kadencijos penkių metų laikotarpyje mes labai sunkiai, gerimas prezidentė, irgi taip pat e, labai sunkiai pasiekėm tam tikrų e, laimėjimų energetikos srityje, kada mes įrašėm, kad Baltijos regionas ir kitos valstybės yra e, pažeidžiamos, kad vidaus rinką reikia iš tikrųjų saugoti, kad jin būtų saugi ir panašiai. Tačiau dar yra tokių dalykų ir aš tikrai su daugeliu čia mano kolegų sutinku, kaip, pavyzdžiui, ir pačioje Europos komisijoje atsiranda sprendimas, kad Baltijos regione turi būti vienas didelis suskistintų dujų terminalas, kurį ekspertų manimų galima būtų pastatyti ne anksčiau kaip 2030 metais, reiškia dar 16 metų mes būtumėm dar labiau priklausomi. E, kodėl, pavyzdžiui, valstybės narės e, yra atsakingos už infrastruktūrą, nors jungia keletą valstybių? Kodėl yra tokie? Kodėl mes iš tikrųjų ir šiandieną e, nekalbam apie atominės energetikos plėtrą. Ar plėtra ar neplėtra, čia yra kitas klausimas, bet mes turime vertinti savo ateities konkurencingumą. Atsinaujantys šaltiniai labai gerai. Ir tikrai kiekviena valstybė turi teisę tą daryti. Tačiau mes, mūsų tikslas yra ne tik tai turėti saugią infrastruktūrą, bet ir turėti atitinkamą pigę elektros energiją, kurie galėtumėm konkuruoti, nes tai yra politinis ginklas ir mes visi esam pripažinę. Todėl mano klausimas būtų pranešėjai, koks jūsų požiūris į atominės energetikos vystimą, koks jūsų požiūris yra į e, e, energetinių tinklų priklausomumą tik tais vienai, tai yra tai pačiai valstybė ir jinai atsako ir iš viso E, dėl kai kurių komisijos sprendimų dėl didelio suskystinto vieno dujų terminalo Baltijos regione ir ypatingai užšalučioje zonoje buvo nuspręsta statyti, kur be Rusijos ledlaužių mes negalėtumėm 90 dienų privažiuoti prie šito terminalo. Ačiū labai. Uh, thank you very much. Mr. Kelly, next speaker. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, firstly, thanks for the... Ačiū. Ponas Kelly. Ačiū Jums prezentaciją. Jūs kalbėjote apie Rusijos grėsmės, atsižvelgdami į pastarųjų dienų įvykius. Tačiau aš norėčiau užduoti klausimą apie energetikos rinką, kurią suformuoto 28 šalis. E, prie jos prisijungtų ir Airija. Taigi, jeigu mes priklausytumėm tai energetiniai sąjungai, kokį vaidmenį turėtų vaidinti suskystintos dujos tokiose šalyse kaip Airija? E, tam, kad būtų pasiektas tas nepriklausomumas, kurį jūs minėjote nuo Rusijos. Tačiau turiu menį, e, kad reikėtų e, kalbėti ne tik tai apie Rusiją, bet apskritai apie nepriklausomumą. Taigi norėtumėm sužinoti, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti ener suskystintos dujos energetinėje sąjungoje. Taip pat norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie atominę energetiką ir apie atsinaujančius energijos šaltinius. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį dar vienam šešėliniam pranešėjui. Prašome. Ačiū ponui Švedui už pateiktą prezentaciją. Taip pat e, matau, kad daug kolegų uždavė klausimus, e, kurie aktualūs ir man. Jūs e, sakėte, kad Lietuva atsisakė planų statyti atominę elektrinę ir yra sakyta, kad, na, atominės energetikos atžvilgių ES nėra vieningos pozicijos. Tad norėčiau, kad jūs pateiktumėte daugiau informacijos šiuo atžvilgiu. Taip pat buvo e, kalbėta apie tai, kad reikėtų užtikrinti didesnį nepriklausomybę nuo Rusijos dujų. Jūs e, kalbėjote apie Nabuko projektą ir sakėte, kad e, Nabuko dujotiekių būtų importuojamos e, dujos į ES iš šalių, kuriuose yra neaiški politinė situacija. E, pavyzdžiui, Turkija ketina pirkti dujas iš e, Irano, Irako, dujos būtų išgaunamos Kaspijos jūroje. Taigi mes kalbame apie dujų importą iš šalių, kuriuose politinė situacija yra neaiški. Taigi, ar nemanote, kad ES suklystų, jeigu e, absoliučiai nutrauktų ryšių su Rusija ir e, apsiribotų bendradarbiavimu tik tai su keliomis, tačiau nestabiliomis šalimis. Ar tai tikrai nekiltų problemų dėl energetinio saugumo ES? Ačiū. Ar turite dar kažkokių pastabų? Ponas Tajani. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie ES ir energetinį saugumą, E, tai yra labai aktualūs klausimai, aišku, dėl krizės su Rusija padidės kainos, tačiau reikėtų nepamiršti Šiaurės Afrikos. Iš e, Libijos daug buvo importuojama energijos šaltinių, tačiau ten susidariusi situacija sukėlė daug problemų, pavyzdžiui, Italijoje. Taigi galbūt reikėtų pagalvoti. I, i, reikėjo, reikėtų organizuoti tokias plačias diskusijas šiuo atžvilgiu, kaip buvo pavyzdžiui daryta su skalūnų dujomis. ES jau atsilieka nuo kiltų šalių, pažino JAV, taigi buvo daug kalbėta apie neutralumą. E, aš norėčiau, kad tikrai būtų pagalvoti apie tas kalūnų dujas ir kaip būtų galima, tarkim, vystyti šią sritį ES. Norėčiau sužinoti, ką apie tai pasakytų mūsų svečias. Ponas Hokmaras. Ačiū, norėčiau užduoti klausimą. E, kai mes kalbame apie energetinį saugumą, E, nereikėtų apsiribuoti tik tai šiandienų įvykiais. Mes dažniausiai šiandien apsiribuojame tik tai mūsų ryšiai su Rusija. Tačiau reikėtų akcentuoti štai kokius dalykus. E, iškastiniai E, iškastinis kūras, iškastiniai angliavandeniai, jų naudojimas. Tuo pat metu yra parengta e, aplinkosaugos strategija, kuri riboja tokių iškastinio kūro naudojimą. Taigi norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai, kad ES priklauso nuo skirtingų energijos e, šaltinių ir kaip būtų galima panaudoti jau esamus išteklius, kad tarkime mes priklausytumėm nuo vienų išteklių mažiau nei nuo kitų. Pavyzdžiui, galiu pakalbėti apie vandens e, energiją, saulės energiją, nes būtent tie e, energijos šaltiniai tikrai gali ženkliai prisidėti prie energetinio saugumo e, Europoje. Pavyzdžiui, turime pavyzdžių iš Vokietijos ir tie Pavyzdžiai rodo, kad mes tampame vis labiau priklausomi nuo išteklių, kurių neturime ir išteklių, kuriuos mes importuojame. Gal galėtumėt pakomentuoti susidariusią situaciją. Ačiū. Daugiau pasisakyti norinčių nematau, todėl norėčiau suteikti žodį mūsų svečiui. Thank you very much. Uh, uh... Labai ačiū. Dėkuoju už jūsų klausimus. Jie yra labai svarbus ir tikrai lauksiu tolesnių diskusijų. Norėjau savo įžangos pasisakymę aptarti daugiau klausimų, tačiau kadangi laikas buvo ribotas, neturėjau galimybės to padaryti. E, tačiau mano pagrindinė mintis buvo tokia. Kai kalbame apie energetikos strategiją, kai rengėme energetikos strategiją, turime žinoti, kokia yra realybė. Ir neturėtumėm bijoti pažvelgti tai realybei į akis. Nes priešingų atveju, jei slėptumėmės nuo realybės, mūsų strategijos būtų negeros. Jos būtų neefektyvios. Taigi, mano žinia buvo tokia, kai kalbame apie energetinį saugumą ir energetinius projektus, eina kalba ne vien tik tai apie ekonomiką. Taigi e, savo strategijose e, kiekvienas naujas energetinis projektas turi būti paremtas papildomomis rėmimo ir apsaugos priemonėmis, kurios atitiktų realybę, tokią realybę, kokia yra šiandien. Taigi iš tikrųjų, ką aš norėjau pasakyti E, ypač parlamentui, nes parlamente mes galime tai pasakyti atviriau ir laisviau. Tai apie strategiją. Strategija yra gera, bet turime ją įgyvendinti. Ir pripa, čia pripažinkime dar vieną realybę. Dirbau e, vyriausybėje 20 metų. Mums trūksta politinės valios ir turime tai pripažinti kalbame apie e, vidaus energetikos rinką, apie jos sukūrimą iki 2014 pabaigos. To nepadarysime. Kodėl? E, paprastas dalykas - politinė valia. Eina kalba ne apie energetiką, eina kalba ne apie inžinierinius dalykus, eina kalba apie politikų sprendimus. Taigi turime strategijas, aptarėme strategijas, Tačiau mes turime kalbėti apie sprendimus, kuriuos priemėme. Tokia yra realybė ir nesislėpkime nuo tos realybės. Taigi, iš tikrųjų, kai kalbame apie tai, kokia turi būti strategija, strategija apima ne vien tik tai jungtis iškastiniam kūrui, dujoms, naftai, ji apima ir atsinaujančius energijos šaltinius, energijos vartojimo efektyvumą. Saugiausia energija, kaip mes sakome Lietuvoje, yra ta energija, kuri nenaudojama. Tai visų pirma, turime taupyti. Visų pirma, turime turėti atsinaujančius energijos šaltinius. Bet kita vertus, ką aš norėjau parodyti iš to regiono, kuris yra politiniai labai intensyvus. Mes turime ir kitą realybę, tai mes turime kaiminę valstybę, kuri bando manipuliuoti, kuri bando mm, sugriauti mūsų vidinę europinę rinką. Pateiksiu Jums pavyzdį. Pavyzdžiui, jeigu e, turėsime Rusiją importuojamą iš Rusijos federacijos, kuri bus gaminama iš dujų, uh, Žinote, dujų kaina Rusijos federacijoje yra keturis kartus mažesnė nei Lietuvoje. Taigi mūsų Lietuvos elektros gamintojai, kurie gamina elektri, elektrą iš dujų, turės konkuruoti su importuojama elektra, kuri bus importuojama iš Rusijos ir kuri bus pagaminta iš dujų, kurios bus keturis kartus pigesnės. Taigi, koks rezultatas? Trečia valstybė greuna mūsų vidinę Europos rinką. Ir jau eina kalba ne apie energetiką, eina kalba apie ekonomiką, eina kalba apie sąžininką konkurenciją. Tai yra ES pagrindas. Taigi turime gerai, gal neturime čia kurti tragedijos iš to, tačiau mes turime garsiai pasakyti, kad tokia yra realybė ir turime kažką daryti dėl to. Dabar perinant prie ES energetinės sąjungos. Žinoma, negalime nuspręsti, kad per naktį viskas bus štai taip. Tai yra procesas, kuris akademinėme pasaulyje yra vadinamas procesu, kuris e, turi plėsis, persiduoti tolin. Tai realybė mus stumia į priekį. ES su energetiniu saugumu yra tokia situacija, kad mes nebegalime daugiau reaguoti. Mes turime reaguoti, mes turime imtis reikalingų priemonių, um, aišku, tinkamai gerbent um, atskirų valstybių narių pasirinkimus dėl pirminio energetinio balanso. Tai yra, aišku, valstybės narės pirminė teisė, tačiau jeigu visos ES valstybės narės nusprendžia dėl vieno projekto, tai aišku, kad paskui reikia laikytis to sprendimo. Ir jeigu kalbame apie nabų, trūko. Aš nekalbu apie šio projekto ekonominę pusę, aš kalbu apie politinius klausimus. Jeigu mes visi nusprendėme jį įgyvendinti, tai įgyvendinkime. Bet ekonominės diskusijos, aišku, yra kitas dalykas. Klausimas buvo, kaip dabar reikia spręsti energetinį saugumą. Man patinka tas palyginimas. Uh, kartais diskusijoje mm, iškeliamas toks klausimas, kad ES kūrė pajėgumus, energetinius pajėgumus ar, pavyzdžiui, dujų jungtis, energetikos jungtis, kurios galbūt yra pernelik didelės, galbūt mes nepanaudosime tų pajėgumų. Tačiau kita vertus, uh, visos ES šalis didina biudžetus, išlaidas e, kariniams tikslams. Kiek tankų mums reikia? Galbūt geriau pasi, nusitiesi dar vieną um, jungtį ar dar vieną, pavyzdžiui, dujotekį, o ne um, pir, statyti naują tanką, naują povandeninį laivą ar lėktuvą. Uh, realybė rodo, kad mums reikia atsarginių pajėgumų. Ir atsakant jūsų klausimus, pagrindinis žodis, raktinis žodis yra lankstumas. Kuo daugiau lankstumo, tuo geriau. Ir tas pasakytina apie jungtis, elektrą, dujas, suskistintas dujas. Taip, suskistintos dujas atneša pagrindinį dalyką - lankstumą. Žinote, tarptautinėse dėrybose um, žmogus, atstovas ar, ar valstybė yra laisva, uh, kuomet dėrybose ta šalis gali pasakyti ne. Šiandien mes turime tokių ES valstybių narių, kurios nie, negali pasakyti, neturi galimybės pasakyti ne tam tikram energijos tiekimui. Tai reiškia priklausomybę. Kuo mes turėsime daugiau lankstumo, kuo mes daugiau turėsime galimybę rinktis, tuo mes būsime saugesni. Taigi, pabaigai. Uh, Žinoma, mums reikia diversifikuoti energijos tiekimo kelius, projektus, energijos tiekimo šaltinius. Ir kalbant apie brandolinę energetiką, žinote, atsižvelgiant į ES klimato politiką, CO2 išlakas ir atsižvelgiant į, vis, į visą tai, kokiu papildomu uh, tvirtų priemonių ėmėsi uh, Tatena dėl energetikos dėl brandolinės saugos, tai iš tikrųjų brandolinė energetika gali būti šalių energetinėme balanse, valstybės gali nuspręsti. Aš asmeniškai pats pasisakau už brandolinę energetiką. Tai štai kokia yra situacija. Aišku, jeigu mes turėsime e, klimato kaitos politiką, tai mes turime ją toliau gyveninti visame kontekste visų tų kitų politikų, kurias mes aptarėme, sižvelgiant ir aišku į tai, kad tokie energijos šaltiniai kaip brandoliniai e, yra tinkami priemonė tokiems tikslams. Ačiū. Ačiū Jums už pristatymą, ačiū už baigiamasias pastabas. Visos, visi šie dalykai tikrai mums bus labai svarbus. Kaip teigėte, jūs dabar esate nepriklausomas konsultantas, specialistas šios ryties. Taigi jūsų požiūris mums yra labai svarbus, nes kitas pranešėjas bus ponas Vaclav Bartuška. Ir jis atstovauja Čekijos Respublikos vyriausybės e, požiūrį, nes jis atstovauja Čekijos Respublikos užsienio reikalų ministeriją ir yra specialusis e, pasiuntinys energetikos klausimais. Taigi, e, suprantama, mes atsižvelgsime į visas nuomonės, bet dabar nekantraujame išgirsti jūsų nuomonę, o pristatymas vadinasi e, sukrėtimas, kurio mums visiems reikia. Kaip sumažinti savo nepriklausomybę nuo ES kaiminystės, nuo Rytų Afrikos, Vidurinės Azijos ir Rusijos. Ačiū pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, ačiū už kvietimą kalbėti, man didelė garbė. Pirmiausia, norėčiau padaryti pastarųjų penkerių metų apžvalgą, kas pasikeitė Europos energetikos politikoje ir taip pat norėčiau pakalbėti apie vidaus energetikos šaltinius ir pakalbėti apie situaciją dujų rinkoje Ukrainoje ir Rusijoje. Nes e, prieš keliarius metus, 2009 metais, dirbau e, stengiantis likviduoti e, Ukrainos krizę šiuo klausimu, taigi turiu ką pasakyti. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie dviejus paskutinius metus. Rusijos Ukrainos dujų krizės metu buvo nutrauktas dujų tiekimas Ukrainai ir kai kurioms ES valstybėms narėms, bet reikėtų prisiminti 2009 metus, kai Kinija atidarė dujotakį į Vidurio Aziją. Ir jis, šitas dujotekis buvo pastatytas per mažiau kaip 2,5 e, per 2,5 metų ir e, jo ilgis yra 7000 km. Ne vienerius metus Astanoje ir Ašhabadė ir Baku ir Taškentė manęs, man užduodavo klausimą, kada Europa ką nors padarys ir kada ką nors pastatys. Ir tada aš supratau, kad Europa nieko neketina statyti, o Kinija į tai jau padarė. Uh, Na, po, po keliarių metų tas projektas numirė, bet e, ta idėja žlugo, bet 2009 e, metai kaip tik buvo tas laikas. Reikėtų paminėti krizę Šiaurės Afrikoje, nes e, Libijoje Libija tiekia daug dujų Europai, buvo tai paminėta, bet dabar Libija, galima sakyti, yra prie mūsų slengščio. Yra tik tai, galime tik tai klaustis, kas nutiks Alžyre, kur yra trečioji didžioji dujų tiekėja, kai mirs prezidentas Gaddafis, nes Aš e, tose šalyse buvau keletą kartų ir supratau, kad šalis išgyveno 20-ojo e, dešimtmečio karus, bet pasižiūrėsime, kas nutiks, kai pasikeis situacija. Na ir reikėtų paminėti Irako ir Sirijos klausimą ir Islamo valstybės, tai pas, paskutinių dviejų metų įvykius. Ir Europoje daug kalbama apie e, dujų tiekimą iš Irako, kur bet dabar jau apie tai nekalbama, nes vyksta kovos. Na ir galbūt jos vyks Irake ir Sirijoje dar ne vienerius metus. Dabar norėčiau grįžti į, į 2014 metus Rusijos-Ukrainos krizę ir šį kartą kalbama ne tik apie dujas, tai jau tikrai yra ir politinė krizė visų pirma. E, atsakas jau e, duodamas Ir mes matome, kad e, dabar turime vieną dujų rinką Vokietija, Beneliuksų šalis Prancūzija ir taip pat e, Didžioji Britanija, Danija ir Čekijos Respublika. Matome, kad rinkos integravimas labai naudingas. Mano šalis yra šios vakarų rinkos sudėtinė dalis. Ir dabar mes gauname dujas iš Vokietijos. Ir mūsų įmonės už dujas moka maždaug 18 eurų už megavat, megavat valandę. E, iš Gazpromo negausite dujų tokiomis sąlygomis, taigi pasakyčiau, kad dujų integravimas yra atsakymo dalis, kad būtų kuo daugiau tiekimo iš patikimų šalių, Norvegijos, ar Australijos, ar JAV, ar Kanados, bet svarbiausia, e, reikia atsakyti į klausimus šalies viduje. Ir šalies viduje, e, kuo didesnis e, diversifikavimas, e, kuo didesnė įvairovė, tuo didesnė nepriklausomybė. Taigi viduje turėtų daugėti įvairių šaltinių, nes Europoje iš rytų į vakarus, iš šiaurės į pietus vyksta judėjimas, svarbiausia yra sukurti nepriklausomas savarankiškas įmonės ir kaip užtikrinti energetinę nepriklausomybę kuo didesnėje teritorijoje. Reikia kalbėti ir apie nutolusias teritorijas, ir apie kaimus, apie. Bet didžiausias klausimas yra susijęs su dideliais miestais ir būstų klausimais būstams, energijos teikimo būstams, nes daugelį Europos ES šalių galima mm, nepriklausomai gyventi name ir turint pakankamai lėšų, bet daugeliu žmonių tai yra neprieinama. Turėtų uh, būti tam tikros paskatos kai kuriuose valstybėse narise e, statyti mm, atominės elektrinės, bet mm, skirtingos valstybės narės suranda skirtingų sprendimų. Ir negalėčiau pasakyti, kad yra vieningas e, europinis atsakas. Manau, kad dar ilgai tas žaidimas vyks, tačiau jau daug metų dirbu šioje srityje ir suprantu, kad vieningą atsaką parengti yra labai sudėtinga. Uh, tikrai bus, e, daug buvo kalbama apie solidarumą ir norėčiau pasakyti, kad pirmiausia yra atsakomybė, o tik po to solidarumas. Kiekviena valstybė narė e, privalo pasirūpinti savo piliečiais. Jeigu to negali, turi prašyti pagalbos. Na ir e, kaiminystėje yra nutiesti dujotekiai 90-metyje. -10 Taigi viską įmanoma padaryti, netgi tose šalyse, kurios neturi tiek daug lėšų, kurios e, gyvena netaip turtingai, taigi viską įmanoma padaryti. Šiandien e, didelis klausimas yra susijęs su Rusija ir Ukraina. Norėčiau pasakyti keletą žodžių, nes 2009 metais, e, kai e, pirmininkavo Čekija ES taryba, tai aš tuo metu buvau atsakingas už dėrybą su Rusija, su Gazpromu. Ir dabar tikrai man situacija daug ką primena, kas vyko 2009 metais. Tačiau reikia turėti galvoje keletą, dalyką, keletą dalykų. Viena nėra skaitliukų, dujų tiekimo skaitliukų Rusijos Ukrainos pasienyje. Jau daug metų um, Ukraina yra nepriklausoma valstybė narė. Buvo daug prezidentų, tačiau nei vienas nepasirūpino, kad būtų pastatyti skaitliukai dėl to, kiek dujų patenka iš Rusijos į Ukrainą. Na žinoma, turbūt įsivaizduojate, koks įdomus. Jie turėjo daug svarbesnių reikalų nei skaičiuoti tiekiamas dujas. Na ir šito mes iš šalies niekaip negalime negalime suprasti, nes ta visa korupcija, kuri yra susijusi su dujų tiekimu, yra milžiniška. Jeigu manote, kad milijardieriai Ukrainoje atsirado gamindami šokoladą, tai galite ir, ir toliau taip manyti. Antra, ką norėčiau pasakyti, kad visi, visos, e, visos tos sutartys, e, kurias ES įmonės turi su Gazpromo Iš tikrųjų, Rusijos Ukrainos pasienyje niekas neperka dujų. Taigi mes sakėme, kad e, nemokėsime išpirkos nei Rusijai, nei Ukrainai, nes jie turi e, tiekti e, dujas Europos, Europai kitokiomis sąlygomis, kaip jie tai daro su Ukraina, tai jų reikalas. Na ir iš tikrųjų buvo kalbama, prezidentas Putinas para, paprašė 4,4 milijardų JAV dolerių, o e, ponios Timošenko paprašė 5 milijardų, o kai paklausiau, iš kur tie milijardai, tai pasakė, kad tai yra PVM, kurį reikia mokėti Ukrainoje. Na, įdomu, įdomu tikrai visos tos pastabos e, labai įdomios. Ir tikrai e, labai gerbiu komisiją ir visus, kurie daug dirbo ir šiais metais spalio mėnesį. Ir tikrai, kadangi aš dirbau tuo klausimu, tai labai suprantu, e, ką jie patiria, nes susitarimai buvo labai sudėtingi ir e, neilgai trunkantys. Ir jeigu jūs manote, kad tas susitarimas galios tiek, kiek pasirašyta, tai aš tuo tikrai bejoju. Manau, kad mums bus paprašyta sumokėti papildomas sumas ir paskui dar kartą. Ir Ukraina, ir Rusija to paties paprašys ir tai įvyks e, greitai, nes taip kaip į mus žiūri. Uh, į mus žiūri kaip į e, tas šalis, kuri, kurios, kaip, kaip į šalį, kuri atsakinga už jų piliečius. Ir įsivaizduoju, kad Europos eurokratai ar politikai gali pasakyti, man nerūpia, kas vyksta Bulgarijoje, ar Graikijoje, ar Vengrijoje, ar kitose šalyse, Serbijoje, Moldovoje, bet mes taip nesielgiame, mes neleidžiame žmonėms šalti žiemą, kai, kai, kurios, kai kurioms šalims yra visiškai vienodai. Reikėtų prisiminti vieną dalyką, kalbant apie Rusiją kad Gazpromo vaidmuo per pastaruosius metus labai pasikeitė. Prieš 15 metų Gazpromas buvo Rusijos politikos priemonė, dabar jau taip nėra. Prieš 15 metų Rusija visiškai privatizavo naftos pramonę valdant Jelcinui ir Rosnef. Reikėtų paminėti, ir Gazpromas buvo vienintelė priemonė. Dabar jau situacija visiškai kitokia. E, tiekiama tik vieną e, penktąją e, anglio vandenilių. Dujos yra didžiausia dalis Rosnef. Rusijoje buvo labai dažnai kartojama žodis. Kai kalbame apie Gazpromą, tai Gazpromas jau dabar ne pagrindinis žaidėjas, ne taip, kaip buvo anksčiau. Ir e, Per pastaruosius dviejus metus į Lenkiją, Vokietiją, Slovakiją, Vengriją, Austriją sumažėjo e, tiekimas. Ne, pirkėjams nebuvo, pirkėjai nebuvo apie tai informuoti. Taigi kažkas kitas tuo užsiminėjo. Ir dar vienas dalykas, labai paprastas. Mes esame vis tiek pati didžiausia ekonominė valstybė Europoje. Ir mes ir galime patys priimti sprendimus. Mes tikrai turime įvertinti tą šantažo kainą, kai priimame sprendimų šalies viduje dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, dėl naujų šaltinių, tai jie gali kainuoti daug mažiau, nes energetika jau nėra vien tik ekonominė priemonė. Tiek norėčiau pasakyti. Ačiū. And, uh, miss... Ačiū. Ponui Saudargui žodis, prašome. Thank you very much uh, uh, for your... Ačiū. Ačiū Jums už prezentaciją ir už pateiktą e, požiūrį. Tai yra, e, kaip svarbu teisingai išanalizuoti situaciją, iš kur ateina pavojai. Ir vėlgi aš norėčiau prisiminti tai, ką pasakė pirmasis kalbėtojas, kad labai svarbu turėti tą politinę valią, kad būtų galima atremti iššūkius. Vėlgi, norėčiau dar kartą e, pakartoti tą patį klausimą, kurį uždaviau ponui Švedui. Ką jūs į jį atsakytumėte? Nes mes ir toliau analizuojame situaciją rytuose, nes e, kitą žiemą greičiausiai e, mes turėsime pasižiūrėti, ko vertos yra mūsų sistemos. Bet mūsų strategija neturėtų galioti tik tai vienai žiemai. Ir neturėtumėm tik tai renktis kitai žiemai. Jūs sakėte, kad yra kitų šalių, pavyzdžiui, Kinija, e, artimuosiuose rytuose, Šiaurės Afrikoje, jos e, e, telkė savo politinę valią problemams spręsti. Taigi, kokią, ką mes galėtumėm iš tų šalių e, pasimokyti, tų šalių analizės ir kad mūsų Europos energetinio saugumo strategija būtų ilgalaikė tvari kad tai būtų tikrai geras ramstis mūsų vidaus energetikos rinkai. Uh, Ačiū dabar žodis šešėlinė pranešėjai. Ačiū ponui Bartuškai. Aš norėčiau užduoti Jums porą klausimų. Jūsų prezentacija buvo labai įdomi ir Jūs sakėte, kad energetinis saugumas e, turėtų būti užtikrintas per diversifikaciją Ir kalbant apie mm, diversifikavimą, e, jis turėtų būti, tas, e, kitaip tariant, būtų užtikrintas e, atsiejant infrastruktūros valdytojus nuo, sakykime, išteklių tiekėjų. Norėčiau sužinoti, ar tikrai tai įmanoma pasiekti mm, artimiausioje perspektyvoje. Toliau, kitas klausimas buvo kalbėta apie e, dujas, dujų e, tiekimą. Ir paaiškėjo, kad e, mūsų gebėjimai apsirūpinti tokiais ištekliais netitinka paklausos ir tai įtakos dujų kainas. Yra nevasakoma, kad dujų kaina gali net sumažėti. Ačiū dabar žodis ponui Petersenui, kuris taip pat yra šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Ačiū Jums už e, įdomią prezentaciją. Džiugu, kad Jūs akcentuojate vietos politikas. E, sprendžiant šios klausimus, Jūs taip pat e, akcentavote energetinį efektyvumą atsinaujinančius energijos šaltinius, kad jie vaidino svarbų vaidmenį ieškant sprendimo. Tačiau aš norėčiau užduoti klausimą iš visai kitos ryties, nei jūs kalbėjote ir būtų labai įdomu, ką jūs galėtumėt pasakyti apie informacinės technologijas ir e, ir kibernetinės atakas. Ar e, Tai taip pat įtakoja e, saugumą ES. Ačiū. Dabar žodis kitam šešėlinė pranešėjai ponui Javui. Dėkoju. Aš norėčiau pakalbėti apie vieną dalyką. E, buvo daug kalbėta apie brandulinę, e, tiksliau atominę energetiką, sakyta, kad tai yra, gali būti vietos energijos šaltiniu. Aš norėčiau pakalbėti apie Rusijos įtaką E, šioje srityje, pavyzdžiui, rytų Europos šalims e, dujų priklausomybė buvo išsamei aptarta ES, tačiau e, mes turėtumėm prisiminti, kad egzistuoja ir kita priklausomybė per, tarkim, ir kurią daro Rosatomą e, per, per investicinius projektus Europoje. Nereikėtų pamiršti ir Rosnef ir Gazprom dalyvavo, dalyvavimo tam tikrose infrastruktūros projektuose ES. Taigi tokia, sakykime, e, įtaka nėra tiesioginė, tačiau ji taip pat turi didelę svarbą energetiniam saugumui ES. Ačiū dabar žodis ponui Levandovski. Dėkoju, pirmininkė. Mes priklausome nuo kitų e, ir e, matome, kad e, tas mūsų priklausimas tik tai didės ateityje ir kai kurie energijos tiekėjai mm, naudosi energi, energiją kaip politinę priemonę ir kalbu ne tik tai apie atskiras šalis, tačiau taip pat ir privatų sektorių, kuris, tarkime, Rusijoje vaidina ne paskutinį vaidmenį. E, komisija 2014 metais parengė dokumentą ir būtent jo e, pagrindų mes galime diskutuoti. Ten yra kalbama apie valstybių narių e, energetinį derinį, ne va tai, kad valstybės narės gali e, jos e, savarankiškai juos patvirtinti, tačiau tuo pat metu mes rengiame kaip ir bendrą ES strategiją šiuo atžvilgiu. Taigi išvelgiu tam tikrą kaip ir prieštaravimą šiems dalykams. Nors kai kurie dalykai, sakykime, gali būti ir suderinami, kaip pavyzdžiui yra sakyta, kad reikia užtikrinti kuo didesnį energetinį efektyvumą, sumažinti, sakykime, e, energi, e, energijos vartojimą namų ūkiuose 40 procentų ir taip toliau. Taigi tai nėra kontroversiški dalykai, jie priklauso tam paketui, kuris, kurį galima pavadinti energetiniu saugumu. Tačiau perkime prie tų kontroversiškesnių klausimų. E, Pavyzdžiui, dabar e, yra reikia, numatyta pareiga informuoti, paviešinti e, sutartis, e, jeigu jos yra sudaromos su trečiosiomis šalimis. Tačiau aš manau, kad visų pirma, Europos komisija turi būti įgalinta neleisti tokių sutarčių įgyvendinti, jeigu jos, pavyzdžiui, reikštų, kad ES priklausomumas nuo kitų tik tai didėtų. E, kitas dalykas. Kaip didinti vartotojų e, svorį, e, sakykime, stiprinti tą paklausos e, dalį. E,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 Ponas Švedas sakė, kad jis gerbė kiekvienos valstybės suverenumą ir kad kiekviena valstybė gali priimti savo sprendimą, e, kokį energetinį derinį jos nori turėti. Ta patį pasakė ir ponas Bartuška. Tačiau jeigu mes, pavyzdžiui, pasižiūrėsime, kas ir vyksta Vokietijoje, tai Vokietija nusprendė atsisakyti atominės energetikos. Tačiau toks sprendimas praktiškai buvo priimtas e, per vieną dieną ir galima sakyti, kad kadangi taip sparčiai buvo priimtas toks fundamentalus sprendimas, tai turės pasiekmių ir kitoms šalims. Ir kai yra priemamos tokios, e, tokio, tokie svarbus sprendimai, manau, kad būtina konsultuoti su kitomis šalimis. Ką Jūs manytumėte šiuo klausimu? Be to, E, buvo kalbama apie e, pavojus, apie riziką, kuri kyla, sakykime, dėl e, energijos tiekėjo. Gal reikėtų pasižiūrėti į pono Tusko pasiūlymą. Tai yra pirkti energiją kelioms valstybėms kartu. Ir jeigu bus toks organizuotas kolektyvinis pirkimas, gal e, tokios problemos e, bus minimizuotos. Ponas Rubikas. Ačiū. E, man, mane domina dabartinė Rusijos ekonominė situacija. Matome, kad ekonominė situacija prastėja, Rusija praranda pasitikėjimą, taigi norėčiau sužinoti, kaip na, Rusijos ekonominė situacija gali įtakoti įvairių klausimų sprendimą. Ponas Butikofers. Ačiū. E, buvo sakyta, kad e, Vokietija tam tikrus sprendimus priemė skubotai, tačiau tikrai taip nebuvo. E, be, be, beveik 30 metų buvo organizuotos diskusijos dėl atominės energetikos ir sprendimą, e, sprendimui atsisakyti, sakykime, atominės energetikos pritarė palaikė 85 procentai gyventojų. Ačiū ponui Bartuškai už įdomias pastabas. Buvo e, kalbėta apie suskistintas dujas, kad pajėgumai viršyje galimybės, taigi Ar jūs nemanote, kad šioje srityje reikalingos investicijos? Be to norėčiau sužinoti apie penkerių dešimties metų perspektyvą. Ką jūs manote apie suskistintų dujų importą iš JAV? Ar manote, kad e, e taip būtų galima e, geriau prisidėti prie ES energetinio saugumo balanso. Taip pat jūs kalbėjote apie energetinį efektyvumą. Ar jūs manote, kad vadovų tarybos sprendimai, kurie visai neseniai buvo priimti, yra pakankami, kad būtų užtikrintas didesnis mūsų nepriklausomumas? Galiausiai, ta pati svarbiausia infrastruktūra. Palyginkime ES ir JAV. Tenai yra labai daug teisinių priemonių, kaip būtų galima apginti ir apsaugoti tą esminę e, infrastruktūrą nuo trečiųjų šalių įtakos. Ir tikrai šiuo atžvilgiu ES atsilieka. Taigi, ar jūs nemanote, kad reikėtų sugriežtinti teisės aktus šiuo atžvilgiu ES? Dėkuoju. Thank you very much. Thank you very much, uh, for your very interesting... Ačiū Jums už įdomų pristatymą. už jūsų išvalgas ir prisiminimus apie dėrybas, kurios vykso, vyko 2009 metais. Tai buvo tikrai labai įdomu. Norėčiau paprašyti jūsų pasvarstyti apie energetinio nepriklausomumo klausimą. Atrodo, kad yra dvi nepriklausomybės rūšys. Viena galėtų būti visiška nepriklausomybė nuo bet kokių importo šaltinių ir, pavyzdžiui, JAV rinka po dujų embargo jie nutarė būti visiškai nepriklausomi ir atrodo, kad jau pasiekė dėl skalūnų dujų, dėl naftos dujų ir dabar JAV jau tapo eksportuotoje ir turbūt prieš penkerius metus bent jau aš nebūčiau tuo patikėjęs. Ar manytumėte, kad ES turėtų galvoti apie tokią kryptį, kad visiškai neimportuotų energijos, ar ta nepriklausomybė, apie kurią jūs kalbate, tai yra galėjimas pasakyti ne nes todėl, kokiam nors potencialiam tiekėjui dėl to, kad yra pakankamai diversifikuoti tiekėjai ir tiesiog galima pasakyti ne, nesutinku su jūsų šantažu, su jūsų kainomis ir, ir kitais dalykais. Ačiū toliau, panas Tumas. Turime. Man, ar suskrizė, tai yra šilimo krizė, tai visiškai stebina. Uh, Visi atsakymai atrodo ir e, tik tai apie elektros diversifikavimą. Mes mažiau e, deginam dujų, mažiau yra e, Europoje dėl to, kad ATS, e priekybos atvartiniais ašos leidimais sistema yra sužlugdyta. Man atrodo, kad mm, Europos mm, energijos srityje ne, nematys, istorijoje daugiau nematysime tiek daug anglių, e, du, anglių elektrinių. Taigi, iš tikrųjų, dujų e, ta krizė yra šildymo krizė. Tai turime pradėti visas diskusijas nuo to, kaip užtikrinti šildymą, kaip tos dujos ir šildymas čia veikia. Ir man atrodo, kad po revoliucijos rytų Europoje buvo bendras pardavimas viso tų, išpardavimas turto e, piliečiams. Taigi um, namų ir būtų nuosavybė yra didesnė rytų Europoje, ne vakarų Europoje. Uh, Tačiau e, rytų Europoje 60 procentų e, gyventojų gyvena prastai e, izoliuotose pastatuose ir neturi pinigų apšiltinti juos. Taigi, tai yra rimta problema. Ką galime su tuo padaryti? Ir antras dalykas, dėl to, ką panas Levantovskis teisingai pasakė, Liūdna žinia, viena iš liūdnų žinių iš tarybos išvadų yra ta, kad tekstas dėl Europos koordinavimo dėl informavimo vienas kito ir suteikimo komisijai vaidmens dėl projektų ateityje. Viskas yra taip susilpninta, kad dabar vis, viskas yra tikrai, visi įgaliojimai yra labai silpni ir aišku, gal reikia Vokietiją ir Merkel kaltinti dėl to, bet ir Lenkija nekovojo. Iš tikrųjų, tai yra retorika buvo um, išorė tokia, kad reikia geresnio teksto uh, išvadų tarybos, bet pagrindinė problema yra koordinavimas. Mes turime galimybę persidaryti dėl dviejų trečdalių mūsų dujų uh, kontraktų. Tai uh, per aštuonerius metus tą galima padaryti Tokie yra skaičiai ir turime unikalią progą tai padaryti. Tačiau tik tuomet, jei visos vyriausybės ES padės mm, toms, kurios turi mažai sverto, mažai galimybių daryti poveikį Rusijai. Taigi čia yra e, koordinavimo esmė. Ir paskutinis dalykas – dujo pirkimo susitarimai. Aš žinau, pirmininkas nutraukė kalbėtą. Aš asmeniškai labai skeptiškai vertinu tą mintį dėl bendro dujų pirkimo, nes reakcija tai bus, aišku, iš kitos pusės kartelis. Tai jūsų koks būtų vertinimas tokios idėjos? Pirmininkas, mielas kolega, reikia galvoti apie visus kolegas salėje, susitarėm nedaugiau kaip dvi minutės. Dviejų su pusė tikrai gana ne trijų minučių. Atsiprašau, pane Berina.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 dabar daugiau elektros gamina nei anksčiau ir nenukentėjo nuo to um, sprendimo atsisakyti brandalinės energetikos. Aš manau, kad tai yra naudinga galvoja, įvertinti galvojant apie mūsų priklausomybę energetikos rytie. Tai dabar dėl tarybos išvadų turiu pasakyti, kad mane nuliūdino tokie silpni tikslai. Aš tikėjausi daugiau, ypač kalbant apie energetinio saugumo sritį. Ir turiu m, mm, konkretų klausimą dėl dujų pirkimo. Yra Lenkų pasiūlymas dėl centralizuotos dujų pirkimo sistemos, kad būtų galima ją sukurti, apjungti visus į tokį klubą, kad būtų galima suformuoti agentūrą, kuri galbūt galėtų par, būti paremta Euratomo tiekimo agentūra struktūrą. Gal būtų galima kažkokį tai savanorišką konsorciumą e, kurti, kuris galbūt tokio vaidmens imtųsi. Ką Jūs galvotumėte apie tokias mintis? Skevič. Ačiū, panas Skevič. Dziękuję. Mm. Ačiū. Europos parlamente mm, pas pastaros kelis mėnesius vyksta labai gyvos, intensyvios diskusijos dėl energetinio saugumo, aišku, dėl tarptautinės padėties, dėl konflikto Ukrainoje, bet lygiai taip pat ir dėl to, kad um, viešoji nuomonė yra tokia, kuri padeda stumėti tas diskusijas į priekį. Aišku, čia tos diskusijos susiveda į Rusijos mm, situaciją. Ir aš noriu jūsų, pono Bartušką, paklausti, ar jūs pasisakote už tai, kad energetinį saugumą galima garantuoti viena vertus ribojant tiekimą iš Gazpromo, tai yra didinant mūsų nepriklausomybę nuo Rusijos federacijos, o kita vertus, galvant apie įvairių elementų tam tikrą apjungimą, tai yra, pavyzdžiui, galvojant apie energijos vartojimo didesnį efektyvumą, galvojant apie pastatų energetinį efektyvumą mes turime labai mm, daug tokių iškilių kalbėtojų, kurie Europos parlamente kalbėjo tais klausimais ir aš ne visuomet pritariu jų nuomoniai. Aš galvoju, kad jeigu mes norime riboti mm, Rusijos dujų tiekimą, tai negalime tada galvoti apie tai, kad tą energetinę, energetinę spragą užpildysime vien to, kad pastatus apšiltinsime. Tai tikrai nėra vienintelis sprendimas, kuris leis užtikrinti energetinį stabilumą. Daug dabar kas kalba apie uh, dekarbonizavimą, tai yra e, anglės atsisakymą, kalbama apie skeptišką požiūrį skalūnų dujas, tačiau reikia žiūrėti apie tai, į tai, kaip realiai mes galime būti nepriklausomi. Pavyzdžiui, galvojant apie anglės atsisakymą ir skalūnų ne, nenaudojimą, ar jūs galvojate, kad realiai galima pasiekti mūsų tikslu, ar jūs galvojate, kad jeigu atsisakysime anglės, ar tikrai išspręsime visas mūsų problemas? Ačiū. Shadow reporter, Mr. Tamburano, mūsų šešėlinis pranešės. La mia più che una domanda, una precisazione perché... E, aš uždu, norėjau užduoti ne klausimą, e, bet e, patikslinti, kad E, Junktinės Amerikos valstijos e, tikrai mm, negali būti vertinamos kaip apsirūpinančios pačios e, dujomis, nes pagal statistinius duomenis matome, kad JAV daug dujų importuoja. 2013 metais matome, kad paklausa viršijo pas, pasiūlą E, vietos, taigi nežinau, e, kaip kolegos gali sakyti, kad JAF sugeba pati apsirūpinti e, reikiamą energiją. Situacija tikrai nėra tokia. Well, no Daugiau nematau prašančių žodžio. galvojant apie pono Levandovskį ir pono Turmas ir kitų kolegų mm, klausimus, pratesiant tą mintį, energetikos sąjunga buvo tikrai populiari idėja parlamente. Vienintelis sunkumas, galvojant apie tai, apie gyvenimą, buvo paaiškinimas valstybėms narėms, nes energetinis bendrijos mintį reikėjo perteikti valstybėms narėms, įtikinti jas, kad tai yra svarbu. Ir būtent viena iš minčių buvo bendras energetikos pirkimas. Tas, tas buvo vienintelis skirtumas, visa kita buvo panašu vertinant bendryje ir sąjungą. Uh, Buvo lengva nuspręsti dėl teisėkūrinių sprendimo lygmens ir dabar atėjo laikas imtis būtent šios problemos, tai yra bendrų pirkimų. Ar eisim tą kryptim, ar ne? Ar esame pasirengę Europos komisijai suteikti specialius įgaliojimus šioje, ar ne? Mes turime išspręsti tas, tą klausimą, nes jis yra labai svarbus. Buvo klausimų tą temą. Pirmininkas suteikė man penkias minutės, tai kalbėsiu labai trumpai, pasistengsiu atsakyti, kiek galiu dėl dujų pirkimo. Arba mes mm, kūrėme bendrą europinį rinką ir tada jau mm, nei vienas tiekės negalės sužaisti tuo, kad viena šalis būtų priešinama su kita, nes tai būtų šantažas. Kai pažiūrėkime ar per Rotterdamą, per e, Vokietijos rinką, 80 e, eurų už vieną megamat valandę tokių, tokios kainos iš Gazpromo negausi per ilgas darybas. Dabar Prancūzija moka tik tai pusę to, ką Latvija moka už dujas, nes Latvija neturi dujo, tik turi iš Rusijos. Mano šalis mažiau yra priklausoma nei Slovakija, pavyzdžiui, vėlgi, atsižvelkime į tai galvojant apie tuos bendrus pirkimus, nesu tikras, kad tikrai galėsime sukurti tokią instituciją, kuri galės nupirkti dujas. Bet mano tokia nuomonė. Dabar kiti klausimai. Uh, išmaniai tinklai ir kibernetinės atakos. Taip, iš tikrųjų, viena iš svarbių tokių temų, apie kurią daug nekalbama, būtent tie išmaniai tinklai, tinklai labai protingas kompiuterinis tinklas, bet taip, tada turime tas problemas ir čia mums reikia labiau vietinių sprendimų. Jeigu turite savo namus, kuris nėra prijungtas prie išorės pasaulio, jeigu veikia jis tik tai viduje, tai galbūt esate saugesni nei tuo atveju, jeigu esate priklausomi nuo labai plačių tinklų, aišku, ar, ar kokiu rezultatu galėtumėm paskui gauti. Aš esu matęs iš savo asmenio gyvenimo, kaip tai veikia. Dabar e, valstybių sprendimai dėl energetinio balanso ar ES sprendimas. Aš tikiu suverenimis valstybėmis ir aš galvoju, kad vis tik tai didžiausias ginklas yra Europa. Didžiausias ginklas, ką mes turime per, per, per šimmečius, ką mes, jeigu žiūrėtumėm istoriją, mūsų didžiausias pasiekimas yra Europos Sąjunga. Mes negalime būti antra Kinija ir tikrai aš nenorėčiau, kad Europa taptų antra Kinija. Uh, Aš, man labai patinka Europa tokia, kokia jin yra šiandien ir man atrodo daugumai piliečių tai tokia Europa patinka. Dabar mm, suskistintų dujos mm, importas iš JAV kitur e, didžiausia paskata mm, JAV skalūnų būmui buvo 8-9 metį buvo tai, kad jie nepagamina pakankamai dujų viduje, o dujų kainos um, smarkiai sumažėjo ir dabar kaina Rotterdame yra, yra maždaug pusė, gal trešdalis to, ką Rusija norėtų už ilgalaikius kontraktus. Tai nesu tikras, kad iš tikrųjų Mm, Amerika galėtų daug e, dujų patiekti, daug yra vidinio spaudimo, aišku, kad e, tas pranašumas būtų išlaikytas palyginti su Europą ir Rytų Aziją. Aišku, tai yra labai svarbus vidinis klausimas JAV. Dabar dėl JAV e, nepriklausomumo pažiūrėkime realybę. JAV dabar bendrai yra nepriklausoma nuo uh, žaliavinės naftos, tačiau faktiškai vis tiek ji um, infor, importuoja labai pigios uh, žaliavinės naftos, pras, žemos kokybės, uh, kurią naudoja paskui savo perdirbimo įmonėmis, gamindama uh, gerą žaliavinę naftą. Tai reikia atsižvelgti ir tai. Man atrodo, kad išsivyšusi valstybė mm, ir, ir Europos valstybės narės tame tarpe negali būti visiškai nepriklausoma. Ir tikrai galbūt ne, ne visuomet tai yra sėkmingas receptas, tai ką mes matome išorėje Europos valstybėms. Mm, dujų ir šilimo krizė labai geras klausimas. Labiausiai nukentėjusi šalis, galvojant dabar apie Rusijos, Ukrainos tą krizę, yra duos ir žaliava. Iš tikrųjų, Šildymas gali būti iš įvairių šaltinių mm, - medžio paletės, geoterminė, anglis, geresnis apšiltinimas ir taip toliau. Mes, aišku, matome, kai žiūrime, kiek yra mm, įvairių šildymo sistemų, pavyzdžiui, dujomis yra šildymas rytų Europoje. Jeigu uh, dešimt mėnesių girdi, kad bus dujų krizė, aišku, labai rimtai atsižvelgi ir matosi, tai ką piliečiai patys daro, koks yra pasikeitimas, visa bendruomenė ką daro. Ne valstybė privers piliečius pakeisti įpročius, bet visi piliečiai, kai yra protingi žmonės ir jeigu girdi, bus šalta žiema, dujų krizė bus ir taip toliau, aišku, nusprendi to atsikratyti, pakeisti šaltinį, tai e, turi, kalbėkime sąžiningai. Ir dabar uh, realistiškai reikia pažiūrėti. Mes esame vienas iš laimingiausių pasaulio kampelių, turtingiausias žemynas pasaulyje. Taigi panaudokime tą galę, kurią mes turime. Ir gal apsunkinkime eksportuojančių valstybių, kurios eksportuoja pas mus e, gyvenimą. Jeigu jie su mumis taip elgesi, gal elkimės ir mes su jais. Taip. Thank you very much uh, for your answers. Ačiū Jums už atsakymus. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Na, o dabar grįžkime atgal prie mokslinių tyrimų institucijų. Ir štai kitas mūsų pranešėjas yra ponas Ugo Bardė. Jis yra iš Florencijos universiteto, yra fizikos profesorius, fizikinės chemijos profesorius ir jis, jo pristatymas yra tendencijos e, dėl pasaulio e, iškastinių angliavandenilių. Žodis jums. Ačiū Jums, pirmininkė. Didelė garbė šiandien kalbėti tokiai garbingai auditorijai. E, aš e, Na, štai tie tyrimų institutai, kuriuose aš dirbu ir aš kalbėsiu, išsakysiu savo nuomonę, ta nuomonė yra išsakyta ir mano darbuose ir štai tie tos organizacijos, kurios atstovauju. Na, o šiandien susiteliksiu ties mm, naftos klausimu, kadangi mes daugiausia kalbėjom apie dujas. Tai visi žinome apie tą krizę, kuri per pastaruosius metus e, stiprėjo, tačiau dabar susidurime su nauja labai didelė krize dėl žalėvinės naftos ir jos krintančių kainų, o tai yra rinkai lygiai taip pat blogai, kaip ir didėjančios kainos. Ir mums gali atrodyti, kad e, krintančios kainos yra gerai, bet iš tikrųjų ne viskas taip lengva, nes dėl mažėjančių kainų atsiranda didelių problemų ir štai ką pasistengsiu Jums parodyti. E, pirmiausia, pradėsiu nuo naftos kainų e, istorijos nuo maždaug 8, e, prieš 80 metų, kaip matote, raudona linija, tai yra infliacija, kainų korekcija ir matote, kad yra tam tikra riba, kainos negali per daug didėti, todėl kad jeigu jos didės per daug, tai niekas neįpirks naftos. Ir e, dėl to grius paklausa, o ekonomikoje E, to būti negali, bet kita vertus negali būti sugriauta ir pasiūla, nes kainos bus per mažos, tai įmonės negalės pagaminti ir parduoti gaudamos pelną. Taigi jos negamins, jos neparduos, niekas nenorės patirti nuostolių. Taigi yra ir tokia problema. Ir per pastaruosius metus mes stebėjome, kaip kito naftos kainos. Ir štai matote tą tendenciją, kad kainos didėjo. Ir nes apskritai didėjo kaino, kainos, dėl to didėjo kainos ir yra ir priešinga tendencija. Labai dažnai klausima, kodėl kainos tokios didelės. Ir čia reikėtų grįžti prie Goldman Sachs. Ir rašoma, kad visi nauji dalykai yra pelningi, jeigu e, nafta kainuoja 120 dolerių už barelį. Ir kai kalbame apie kitas dujas, pavyzdžiui, skalūnų dujas ar, ar kitokias rūšės, tai vis tiek kaina turėtų būti daugiau kaip 100 dolerių už barelį, kad būtų pelninga. Taigi matote, kokia yra problema. Jeigu kainos nėra tokios didelės, kaip dabar yra, Na ir prieš penkias minutės pasižiūrėjau kainas ir jos jau yra mažiau kaip 77 doleriai už barelį ir tai jau problema, nes skiriamos lėšos naftos kavybai ir po to jį parduodama patiriant nuostolį, o tai yra didelė, didelė problema. Ir štai tas palyginimas. Matote, kairėje yra e, paskaičiavimai, kiek kainuoja e, pagaminti naftą apdirbti ir štai matote dešinėje, už kiek ji parduodama. Ir matote, kad e, kaina praėjusią savaitę buvo, e, dar, buvo maža, o dabar dar labiau sumažėjo. Dabar 76 doleriai už barelį kažkaip panašiai. Taigi, kas nutinka? Uh, Dabar kainos, kai jau jos mažesnės už 80 dolerių už barelį, tai, tai labai paveikia tuos regionus, kuriuose gaminama, perdarbiama nafta. Ir yra, gamyba yra nepelninga. O jeigu grįšime prie, tų, prie to ligmens, kuris prieš dešimt metų buvo laikomas normaliu, tai tada prarasime 50 procentų viso naftos perdirbimo ir tai yra labai didelė problema. Ir klausimas, kodėl, kodėl yra toks elgesys, dėl ko jis atsiranda. Ir problema yra tokia. Naftos perdirbimas kainuoja vis daugiau dėl paprasčiausios priežasties. Dėl to, kad mažėja išteklių, Tai nereiškia, kad, mes, kad, jie, kad nafta nesibaigs, vis tiek naftos yra pakankamai, bet problema yra kita. E, pigi nafta yra per, jau visa perdirbta ir dabar reikia pereiti prie brangios naftos. Ir matote, kokios yra perdirbimo tendencijos. Mėlyna spalva yra pažymėtas e, įprastin, pažymėta įprastinė nafta, žaliavinė nafta. Ir matote, kad pastaruosius maždaug dešimt metų e, beveik niekas nesikeitė, bet geltona, ir, e, geltona yra skalūnų dujos ir matote, jos gamyba didėja. Taigi didėja uh, naftos perdirbimas, naudojant jau tą brangiąją e, naftą ir taip atsitinka dėl dabartinių tendencijų. Mes daug kalbame apie skalūnų dujas ir skalūninę naftą ir yra daug įvairiausių klausimų, abejonių dėl to, kaip jį gaminama. Ir štai matote tą uolienos gabalėlį ir iš jos yra pagaminamos skalūnų dujos ar skalūnų nafta. Ir tai tikrai nelengva. Reikia giliai kasti, reikia laužyti tą sluoksnį ir e, tas uolienas ištraukti. Yra daug įvairiausių technologijų, bet jos labai brangios. Yra technologijų, jos nuostabios. Tačiau negalima taip paprastai sulaužyti tų alienų speciali, reikalingos specialios technologijos. Ir tos technologijos, kurios naudojamos, e, net jeigu turima visa ta brangi įranga, tai labai greitai galima išnaudoti skalūnų dujas ir skalūnų naftą. Per trejus metus 80 procentų išnaudoti. Tai reiškia, kad didelės lėšos yra reikalingos gavybai, reiškia, kad finansinė sistema turėtų apmokėti, nes turėtų būti perspektyva parduoti naftą už tą kainą. Tačiau tos kainos nėra tinkamos. Taigi finansinė sistema e, tiesiog ne, netieks tų išteklių dėl finansinės finansinės situacijos ir išteklių mažės. Ir e, jeigu kainos ir toliau mažės, kaip dabar vyksta, tai pamatysime, kad naftos gamyba mažės ir tai turės įtaką ir žmonėms, ir pramoniai, ir galutiniai vartotojai, galutiniams vartotojams. Taigi Dabar labai greitai kalbėsiu ir tai yra svarbiausias dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Tai, kad didelė kaina yra todėl, kad reikalinga energija, kad būtų galima pagaminti energiją. Pirmiausia, energijos reikia, kad būtų galima suskaidyti tas uolienas. Ir štai per pastaruosius, per pastarąjį amžių matote, kaip uh, mažėja tas santykis. Anksčiau viena, vienas išnaudojamas ir gaunamas šimtas, dabar vienas išnaudojamas, kad gautume 10 arba 15. Taigi su skalūnų dujomis tikslių skaičių neturime, bet mažiau kaip 10. Taigi išteklių mažėja ir politiškai to negalima ištaisyti, finansiškai irgi ne, tai yra fizikinis veiksnys susijęs su energija. Ir galime štai e, atlikti tik paskaičiavimus. Norėčiau pateikti jums duomenų dėl to, kad e, labai e, kontroversiška situacija yra kalbant apie gražą iš atsinaujinančių Ir norėčiau pasakyti, kad šiandien atsinaujinantis yra lyginami su nafta specifinėmis sąlygomis. E, dėl to, kiek energijos reikia išgauti energiją. E, taigi e, galima naudotis atsinaujinančiais. Bet privalumas yra tas, kad graža didėja dėl to, kad technologijos gerėja ir energijos graža iš atsinaujinančių irgi mažės ir ateityje problema dar labiau didės. Na štai matote, kiek energijos ir investicijų reikia į atsinaujinančius. Iš atsinaujinančių galima gauti energijos, bet reikia daug investuoti į juos ir reikia sukurti visą koncepciją. Bet dabar norėčiau jau pereiti prie išvadų, kadangi uh, Mūsų moderatoriai jau liepia baigti pranešimą per 10 minučių, taigi e, pasakysiu, kad energijos gavybai reikalinga energija ir energijos graža iš iškastinių mažėja ir tai yra ne politinis, o fizikinis reiškinys. Ir mes susidurėme su tokia situacija, kurioje niekas nelaimė. Tai yra didelės kainos, e, sugriauna e, paklausą, mažos kainos, sugriauna pasiūlą. Ir tai yra tokia situacija, kurios niek, dėl kurios niekam negerai. Yra daug įvairių politinių svarstymų apie energetinį saugumą Europai, tačiau e, ilgalaikė prasme, ilgalaikė perspektyvoje vienintelė galimybė, kurią mes turime, kaip galime užsitikrinti energiją, tai investuoti į atsakymą atsinaujinančius, kad ir toliau eitume tuo Europos pasirinktų keliu atsinaujinančių energijų gavybos rytyje, kad atsinaujinantys energijos šaltiniai sudarytų didesnę e, e, energijos rūšių derinimo dalį. Taigi štai daugiau informacijos galite paskaityti šioje interneto svetainėje. Ačiū. Ačiū Jums už prezentaciją. Ponas Saudargas, prašome pranešėjas. Ačiū. Ačiū Jums už tokią svarbę analizę apie tai, kas vyksta e, naftos rinkose. Europos Sąjunga priklauso e, nuo naftos importo ir Man malonu tai, ką jūs sakėte, apie tai kalba taip pat ir komisijos komunikatas, mes tam tik tai galime pritarti. Tačiau, nepaisant to, aš norėčiau e, vėl sugrįžti prie šiandienos, šiandien aptariamos temos. Jūs e, esate e, šios ryties ekspertas ir sakote, e, kas vyksta su technologijomis, e, jos galbūt yra, tai yra jų, su jų vystimusi, vystimas yra ilgas ir lėtas, o kainų kitimas yra labai greitas. Greičiausiai tai yra jau ekonomikos mechanizmai. Bet aš norėčiau sužinoti, jūsų nuomonę dėl politinių sprendimų, e, geopolitinės situacijos, kaip jos įtakoja naftos kainos. Ar e, tas poveikis yra matomas, ar tai gali būti priemonė e, reguliuoti arba kaip nors įtakoti ekonominius sprendimus. Ačiū. Ponas Eriksonas. Aš e, tu pri, turiu pritarti tam, kas buvo pasakyta dėl šiandienos įvykių ir tai, ką mes turime daryti ateityje Europos Sąjungoje. Vis dėlto norėčiau jūsų paklausti, ką jūs pasakytumėte apie dabartinę situaciją? Ar nevyksta kažkoks rinkos karas? Matome, kad e, daromos didelės investicijos Junktinėse Amerikos valstijose į iškastinį kūrą, vis daugiau išgaunama naftos, dujų ir vis daugiau rinkoje E, pasirodo iškastinio kūro, atitinkamai reaguoja Saudo Arabija, kuri vis daugiau išgauna naftos nei anksčiau, nes e, Saudo Arabija praranda savo rinkos dalį ir atitinkamai mažėja naftos kainos ir e, galima sakyti, kad tai yra to rinkos karo pasakmes, nes Saudo Arabija nenori E, tam tikrų investicijų e, Junktinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje. Ačiū. Dabar žodis ponui Javorui, šešėliniam pranešėjui. Ačiū. Aš čia pirmininkė. E, ačiū Jums už prezentaciją buvo kalbama apie energijos, energetikos strateginius aspektus. Šiandieną mm, daug kalbama apie dujų krizę, Ukrainą, Rusiją ir kaip na, turėtume apsirūpinti dujomis e, kitai žiemai. Tuo tarpu jūs kalbate apie viziją, apie globalią energetikos rinką, kaip jie vystysis per artimiausius kelis e, metus ir dešimtmečius. Ir buvo sakyta, kad e, iškastinio kūro kaina bei iš to gaunamos pajamos mažėja nes e, vystosi technologijos e, ir mm, didėja vis e, konkurencija tarp iškastinio kūro ir atsinaujinančių energijos šaltinių Šiandien mes aptarėme Europos e, energetinio saugos strategiją, tačiau aš keliu klausimą, ar tai yra, yra tikr, tai yra tikra strategija, ar tikrai joje E, yra atsakymai, kaip Europai užtikrinti tą e, energetinį e, saugumą ilgalaikę perspektyvoje. Gal tai yra tiesiog veiksmų planas, kuris yra, bus aktualus artimiausioje perspektyvoje. Taigi norėčiau sužinoti, ką ES turėtų daryti, kad būtų užtikrintas tas ilgalaikis energetinis saugumas kaip ir kur turėtų būti investuojama į atsinaunančius energijos šaltinius, į energinį, energetinį efektyvumą, kaip jis galėtų būti pasiektas ir kaip būtų galima na, atsisakyti tokio tik tai riboto e, požiūrio į vien tik tai į dujas, naftą ir Rusiją ir panašiai. Panas Kėliai. Ačiū. E, jūs tikrai pasakėte labai daug e, įdomių dalykų dėl naftos kainų, tačiau norėčiau pasitikslinti. Pajamos mažėja, pelnas mažėja. Tačiau, kol ši veikla bet kuriuo atveju bus pelninga, nafta bus išgaunama ir parduodama, nors kaip ir buvo pasakyta, pelnas iš to yra sumažėjęs. Skalūnų dujos. Aš e, kaip Europos Sąjungos uh, E, delegacijos atstovas, apsilankiau Kanadoje prieš porą metų ir e, mačiau, kokie yra investiciniai projektai. Jie yra iš tiesų milžiniški. Ir mm, tačiau dėja, tai nereiškia, kad to šalis, kurios e, įgyvenina tuos didelius skalūnų dujų projektus, galės tas dujas greitų laikų iš, išgauti. E, jūs e, savo prezentacijoje pasakėte, kad e, reikia daugiau atsinaunančių energijos šaltinių Europoje, tačiau tuo pat metu reikia pasinaudoti visais galimais ištekliais, kurie Europos Sąjungoje ir turėti meni tiek iškastinius, tiek atsinaujančius energijos šaltinius. Kitaip tariant, jūs sakote, kad reikia panaudoti e, visą turimą ES potencialą. Ponas Turmanas. Ačiū, aš kalbėsiu šį kartą trumpiau nei anksčiau. Ačiū Jums už e, tai, kad Jūs e, kalbėjote apie gaunamą pelną naftos rytyje, tačiau aš norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie tas inovatyves e, technologijas, kodėl e, joms e, veikti reikia daugiau energijos nei, tarkim, Saudo Arabijoje. Mes anksčiau kalbėjome apie dujas, dabar kalbame apie naftą ir grįžtam prie dujų klausimų. Aš manau, kad JAV skalūnų dujos tai yra tiesiog burbalos. JAV tų įprastinių tradicijų dujų išgavimas dramatiškai mažėja. Taigi ponas Bartušė, Bartuška taip pat sakė, kad e, na, jeigu yra dujų išgavimas, tai po kelių metų, sakykime, reikia vėl kasti e, šulinį giliau, kad vėl pasiektum tas dujas. Ir aš norėčiau sužinoti, kiek dar gali e, na, būti tas JAF skalūnų dujų burbulas iki susproks. Ponas Ransdore. 60 tie pasaulio valstybių naftos išgavimas e, mažėja. E, kyla, kai kuriuose šalyse e, kyla problemos ir dėl dujų tiekimo. Taigi aš norėčiau užduoti Jums štai kokį klausimą. Dėl naftos išgavimo kyla ir aplinkosauginių problemų. 25 procentai naftos E, yra Arkties regione ir jeigu mes e, pradėsime tame regione išgavinėti e, šį išteklių, kils tikrai aplinkos saugos problemų. Toliau metano išgavimas. Buvo atlikti tyrimai Rusijos federacijoje ir, ir paaiškėjo, kad mes turime metano dujų rezervų Ir e, mums tų rezervų galėtų užtekti šimtui metų. Tačiau vėlgi metano išgavimas kelia aplinkosauginių problemų, nes metano dujų ištekliai e, yra dideli ir e, susitelkia amžino įšalo žemėse. Taigi tai yra taip pat E, problematiškas klausimas. Ir kiek suprantu, įvairios valstybės narės apie tai netgi nekalba, nevyksta nei diskusijos. Taigi aš norėčiau kreiptis į ekspertus. Gal jūs galėtumėt e, pateikti man uh, savo požiūrį, gal egzistuoja kažkoks uh, apskaičiavimas, konkreti informacija apie metano dujas. Kapel. Pone Kapelė. Herr Professor Badi hat uns sehr eindrucksvoll aufgezeigt, dass breit, das Preisband innerhalb. Ačiū gerbiamam profesoriui Bardi. Jūs e, e, pateikėte daug skaidrių, iki kada e, yra naudinga išgauti naftą. Tai yra, kol nafta kainuoja apie 77 dolerius už barelį. Taip pat buvo sakyta, kad kalbant apie ES energetinę saugą, ją galima užtikrinti e, diversifikuojant energetinį derinį ir daugiau dėmesio skiriant atsinaujantiems energijos šaltiniams. Mes taip pat manome, kad atsinaujantis energijos šaltiniai yra ateitis, tačiau jų išgavimas e, dėja yra labai brangus. Taigi aš norėčiau paklausti jūsų, e, ką būtų galima padaryti, kad tas e, diversifikavimo procesas būtų tvarus. Kitaip tariant, kad būtų didinama atsinaunančių energijos šaltinių rinkos dalis ir kaip būtų galima sumažinti, sakykime, tų išteklių išgavimo kainą. Aš visiškai nesutinku su ponui Bardi, sako ponas Korvin Mikė. Jeigu dujų kainos e, mažėja, mažėja tada e, jų išgavėjai subankrutuotų ir uh, Man atrodo, kad šiuo atveju kalbėtum apie rinkos dėsnius, sveikus dėsnius ir jeigu kas nors prieštarauja prieš, e, prieš e, skalūnų dujas, manau, kad tokie žmonės tai yra tiesiog Gazprom agentai. E, dziękuję. Pan Mańka. Mr. Mańka. Ačiū. Ačiū pirmininkė, sako ponas Manka. Aš norėčiau pakalbėti apie iškastinio kūro kainas. Jeigu iškastinis kūras branksta, tuo patrauklesni tampa atsinaujinantis energijos šaltiniai, taigi galbūt tai ir nėra toks blogas dalykas. Uh, Kai kurie e, skleidžia gandus, kad yra šalių, kur iškastinio kūro kainos yra itin mažos. Ir būtent e, tai e, kelia kaip ir užkerta kelią iškastinių, iškas, tiksliau atsinuojančių energijos išteklių rinkai vystytis. Taip pat buvo kalbėta apie rinkos karą, kuris vyks kelis metus, tai gali privesti prie rinkos iškraipimo ir nežinau, tikrai tai yra geras dalykas, ką jūs apie tai manote. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, tada suteiksiu žodį profesoriui Bardį. Thank you very yeah, much. Okay. This is a lot of questions. I'm um, trying to do my... Daug klausimų pasistengsiu mm, išsakyti savo kuklę nuomonę dėl tų dalykų, dėl ko jūs teiravotės. Visi pirmieji klausimai buvo panašus. Tai yra, yra, kokia yra politinė įtaka. Mes matėme tas tendencijas, uh, kurios labai keičiasi. Uh, trumpo laikotarpį, vidutinės trukmės laikotarpį, yra daug mm, įvairių pamastymų apie politinį strateginę įtaką tų poveikių. Tų, tų, tų įvykių, kai pažiūrėtumėm į literatūrą, Saudo Arabija manipuliuoja rinką tam, kad padarytų žalos rusams ar pakenktų konkurencijai iš naftos iš tie iš JAV. Tas gali būti, Bet esu tikras, kad yra tam tikrų mėginimų įtakoti rinką, padaryti įtakos rinkai, bet reikia būti atsargiems. Mes iš tikrųjų nežinome to. O ką mes žinome, ką mes galime pamatuoti, tai yra gamybos kaina. Ir gamybos kaina auga, tai yra pagrindinis dalykas. Jei leismet e, palyginti, pavyzdžiui, vairavimą Formulės 1 bolido, gali būti puikus pilotas, puikus vairuotojas, tačiau jeigu bolidas nėra pakankamai greitas, nelaimėsi lenktynių, galbūt čia <laughs> toks palyginimas. Bet, man atrodo, aišku, Saudo Arabija turi didžiulių galimybių manipuliuoti rinką šiek tiek, bet ne tiek daug. Nes yra, aišku, ir ta legenda kuri kartuojama, kad Saudo Arabija galėtų lengvai padidinti savo gamybą ir smarkiai. Tačiau tai nėra taip lengva. Jei pažiūrėtumėm į situaciją Saudo Arabijoje, dėl ko, aišku, galima daug diskutuoti, yra sunkumų ten ir nafta, aišku, vis dar pigesnė nei Rusijos nafta, daug pigesnė nei JAF nafta, tačiau uh, E, čia irgi reikia kalbėti apie e, tai, kad senka tie ištekliai, senka tos atsargos. Tai nemanau, kad realiai galėtų daug padidinti. Atsiprašau? Atsiprašau, bet yra iš jų pusės tyčia paskaičiuota, e, kad tų atsargų yra daug daugiau. Taip, tas tiesa. Jie tą padarė. Realiai ta informacija, kurią mes gauname iš vidurio rytų šalių yra pakankamai fragmentuota ir reikia daug interpretavimo darbo, kad realiai suprastum, ką jie ten daro, yra įvairių nuomonių. Man asmeninės, asmeninė pozicija yra tokia, kad jie priartėjo prie ribos. Saudo Arabija negali jau daug daugiau ko padaryti, nei tai, ką jie daro dabar. Mano labiau mintis būtų žiūrėti į vidutinės trukmės, ilgos trukmės laikotarpį. Aišku, vienas dalykas yra, kas dabar yra žaidžiama, bet ilgalaikės trukmės laikotarpių visiems yra problemų. Dabar atsinaujantis energijos šaltiniai. Ar atsinaujinti energija gali būti konkurentė iškasniam, kur gali mūsų visuomenė plėtoja atsinaujant čia energija ir mūsų visa infrastruktūra yra nukreipta, orientuota iš, iš, į, iš kastinių kūrą, bet jeigu pažiūrėtumėm į gražą, gražą už energetinės investicijas, matysime, kad dabar atsinaujant energiją galima palyginti, ar net yra pranašesnė už kastinį kūrą. Bet mes problema, kad mes neturime infrastruktūros lengvai priimti e, atsinaujančios energijos indėlį į mūsų energetinį balansą, nes mūsų, pavyzdžiui, energijos perdavimas iš esmės daugiausia viskas paremta o, iš kasinių kūrų, kazolių pavyzdžiui. <laughs> Jeigu mums reikės um, pereiti, pavyzdžiui, nuo paprastų automobilių prie elektrinių, nuo um, sunkvežimių prie traukinių, aišku, kad tai nelengva bus. Bet aišku, aš noriu paragintis pagalvoti, o kokia bus alternatyva. Mes neturime alternatyvos tam, kad o, atsargos senka. Tai tai egzistuoja ir turime pradėti apie tai galvoti. Mes turime pradėti kaip galima greičiau judėti reikalingą kryptimį. Aišku, per nelik daug ne, į ideologiją nesileidžiant. Bet aišku, ta problema egzistuoja ir mes turime stengtis kiek įmanoma kurti tuos atsarginius pajėgumus atsinaujančios energijos rytyje, nes e, tikrai to prireiks ir, ir tų krizių akivaizdu, šių metų tų krizių pakako tikrai ir tų, tų problemų bus daugiau, akivaizdu. Ir energijos saugumo esminės elementas Europoje, aš manau, yra būtent pajėgumai panaudoti atsinaujančią energiją. Tai nebūtinai reiškia, kad mes būtinai jau dabar turime gaminti atsinaujančią energiją Europoje. Žinote, yra visų tų projektų, pavyzdžiui, pastatyti didžiulės atsinaujančios energijos jėgainės Šiaurės Afrikoje ir teikti e, energiją Europai tai, aišku, būtų energetinio saugumo svarbus elementas, nebūtinai, aišku, tai lemtų būtų nepriklausomumą, aišku, ką irgi labai svarbi. Ir dar vienas labai svarbus momentas, kas buvo pasakyta, nafta, jei naftos kaina krenta, ar tai reiškia, kad galbūt konkurencija iš atsinaujančios energijos čia jau daro savo poveikį. Aš nemanau. Nes be tų tradicinių atsinaujančių energijos šaltinių kaip hidro ar elektros, bet dar ir saulės, vėjo, to, tie šaltiniai dar kol kas yra labai menki. Ir problema yra, aišku, svarbiausia ta, kad paklausa mažėja daugelio valstybių. Pažiūrėkime Italiją ta valstybė, kurią geriausiai galbūt žinau, paklausa sumažėjo apie 35 procentais energijos ir pasaros keliarius metus. Taigi vartuojame mažiau. Visas, visos Europos valstybės prie viduržmėjo jūros tiesiog matome energijos vartojimas krenta, visiškai krenta. Ir tai lemia, aišku, tai, kad naftos kainos mažėja. Mes dabar mes turime naftos gamybos perviršių. Ir aišku, turime atsižvelgti tai, kiek rinka gali supirkti, žiūrint, kokį, atsižvelgti tai, kokia yra kaina. Prieš kelis mėnesius buvo virš 150 dolerių už barelį, dabar aišku, kad valstybės nėra pajėgios tokią kainą mokėti ir Buvo dar klausimas, kodėl tos naujos techno, toms naujoms technologijoms reikia daugiau energijos. Geras klausimas. Pavyzdžiui, geologinio skaldimo technologija skalūnams yra nepaprastai sudėtinga. Labai graži technologija, aišku, bet reikia įsivaizduoti, ne vien tik tai praktiškai skylę žemėje, paskui pradedi nuo vertikalios e, skylės, paskui ją palaipsniui transformuoja į, į horizontalę skylę. Pabandykite, namuose nelengva. Kai jau tai padarai, tada turi pompuoti didžiulio slėgios skysti į tą skylę, kad tas uolienas suskalytum, nelengva. Nu, iš viso aš net nesivaizduoju, kaip jie gali tai padaryti, tai fantastiška, bet reikia suprasti ir tai, kad tai yra labai brangu. Ir tai, kad dujos suršios dujos ar skalūnų dujos yra tokios pigios JAV e, ir jos yra pigios, ne todėl, kad tas pigų pagaminti, jos yra labai brangios pagaminti, bet jos yra tokios pigios dėl to, kad yra gamybos perviršius, kaip kažkas pasakė teisingai, tai yra burbulas, finansinis burbulas, kadangi mm, pramonė, absor, tas sektorius absorbuoja tas investicijas, tikėdamasi, kad ateitie laukia uh, gražus laikai, tačiau tie gražus laikai nesimaterializuoja ir yra, vis tiek yra gamybos pervišius ir vis tiek reikia ją parduoti, nes dujų negali sandėliuoti ilgai, taigi turi parduoti. Tai taip, tai yra burbulas, kadangi čia yra daug veikiančių subjektų, kurie parduoda už kainą, kuri yra žemiau savikainos su nuostoliu parduoda. Tai taip, aišku, kitas klausimas Tai yra. Taip, ačiū, perėt prie išvadų, taip. Kada dujų burbulas proks? <laughs> Geras klausimas. Aš irgi norėčiau žinoti, jeigu kas nors žino tą atsakymą. E, tikrai buvo labai daug klausimų. Dar vienas dalykas labai trumpai. Dėl e, metano e, hidratų dujų. Taip, mano nuomonė čia pernelyg optimistiškos prognozės. Hid milžiniš, visiškai nerealistiška e, dėl metano, pavyzdžiui, e, nes tai yra visiškai būtų katastrofa klimato kaitos, pasaulio čilimo prasme, jeigu čia būtų eksploatavimas, tai viskas užlugdytų. Ir paskutinis momentas, kaip galime atsinaujančią energiją padaryti um, konkurencingą, nu, nutraukim subsidijas. Man atrodo, mes jau priartėjome prie to. Uh, turime vis tik tai šiame etape gal išlaikyti tam tikras subsidijas, bet esmė yra tokia, kad finansinė rinka turi tikėti ir, tuom ir investuoti į tą rinką. Jau dabar tai yra pelninga rinka. Ir tada pasirinkimas investuoti į naftą ar atsinaujančius energijos šaltinius, čia rinka turi padaryti tą pasirinkimą. Turėtų būti, aišku, švelniai pastumėta į teisingą kryptimį, nes, aišku, galima iš atsinaujančios energijos užsidirbti. Ir galiausiai, štai ponas sakė, kad jis nesutinka su manim, Aš atsiprašau, bet per vertimą aš e, gal neišgirdau visko teisingai. Mes galėsime vėliau tai aptarti. Ačiū Jums. Tikrai puikūs pristatymai, puikūs atsakymai ir suprantu, kad labai sunku liautis atsakinėjus į klausimus. Norėčiau padėkoti Jums visiems trims pranešėjams ir paprašyčiau dabar pasikeisti vietomis. Taigi norėčiau padėkoti ponui Švedui, ponui Bartuškai ir ponui Bardį. Ačiū Jums už pristatymus, ačiū Jums už atsakymus, o dabar norėčiau pakviesti ateiti e, ponę Dolti Fuke ir Šarlį Elinas, nes e, jie taip pat pristatys kitas temas. Dabar mes pereisime nuo naftos klausimo prie dujų klausimo. Ir mūsų kitas pranešėjas yra Čarlis Elinas, tai yra EC e, gamtinių hidro, e, hidrobandenilių įmonės direktorius e, kalbės apie galimybės, kurios atsiranda uh, iš energijos iš rytų viduržėmio šalių regionų energetinių šaltinių ir ar reikia intensyvesnio dialogo su rytų viduržėmio valstybių partneriais, ypač siekiant sukurti viduržėmio jūroje dujų centrą. Ačiū ponios ir, poniai, ponios ir ponai, gerbėmieji parlamento nariai, man didelį garbė šiandien kalbėti šiuo klausimu nes tai tikrai gali prisidėti prie Europos energetinio saugumo ir Europos energijos sąjungos sukūrimo. norėčiau šiandien apriepti daug temų, nepaisant to, kad laiko yra nedaug. Pirmiausia, ESMED energijos šaltiniai. <clears throat> ESMED turi daug e, naftos ir dujų išteklių, kurie gali būti, tink, jeigu tinkamai vystami, gali prisidėsti prie Europos energetinio saugumo. 2010 metais JAV e, geologijos e, apžvalgoje buvo padaryta prielaida, kad Levan Basin regione yra daug netrastų naftos išteklių ir buvo rasta 3,5 trilijonai kubinių metrų gamtinių dujų. Taigi toks kontekstas, kitaip sakant, tai sudaro 5 milijonus kubinių metrų e, dujų Europoje. Na ir tai reiškia, kad mums reikia rasti e, suskystintų dujų maždaug 3,1 e, milijardų barelių ir jeigu visa, visos šios dujos būtų eksportuojamos, tai per 30-35 metus, tai prisidėtų prie 20 procentų ES e, dujų poreikio e, dabar Kipre yra randama daug tų išteklių. Iki šiol tyriamas tyriamieji grėžimai Izraelyje ir Kipre Kipre e, buvo vykdomi ir mes atradome 1200 BCM gamtinių dujų. Taip patvirtinta, kad ESMED e, gali pagaminti 3500 dujų ir 1700 BCM Kipre ir 1100 Izraelyje, 700 Lebane, Egipte. E, Nilo e, deltos provincijoje, manoma, yra 6300 BCM, bet dar reikia atrasti tuos šaltinius. Taigi, manoma, kad Dėl to potencialiai galima pagaminti tūkstantį BCM gamtinių dujų. Tai ir štai tie baseinai pagrindiniai e, kairėje, tai yra e, Nilo baseinas ir, e, o kairėje, matote, yra kitas baseinas. Ir štai tie šeši blokai ir e, Nospol Energy iš JAV e, eksploatuoja tą šaltinį ir 239, 10 e, ir 11 ir Europos įmonės dirba. Dėl hidrovandenilių rezervų atradimo Tai turėtų padėti geriau bendradarbiauti regioniniu lygmeniu, prisidėti prie regionų stabilumo. Tačiau, kaip žinote, yra problemų su Turkija ir tai daro poveikį tam, kaip šie ištekliai yra eksploatuojami. Ir tą pasakytume ir apie Egiptą ir Izraelį. Labai svarbu, kad regiono mastu būtų bendradarbiaujama ir kad ta veikla Estmed būtų intensyvesnė, taip pat reikia saugoti jūrų aplinką viduržėmio jūroje, e, kad dėl tokios hidrovanden, su hidrovandenilių veikla susijusių darbų nedidėtų tarša. Ir tai e, padėtų išspręsti ir Kipro problemą ir visi kipriečiai tam pritartų. Kalbant e, apie EstMed, reikėtų paminėti Noble ir Delek. E, Vyksto tyrimo, tyrinėjimo programa Izraelyje ir Kiprė. Ir Kipre, Eni ir Kogas atsilieka dėl žvalgomojo grėžimo antrame, trečiame ir devintame blokuose. Ir e, tikimasi, kad darbas baigsis 2016 pradžioje o Total turi planų pradėti veiklą antroje 2015 metų pusėje. Taigi, e, e, tikėkime, kad Eni ir Total e, sėkmingai dirbs. E, ap, Libanas, atsil, Libanas atsilieka ir dar neaišku, kaip būtų galima dirbti toliau. Izraelėje E, didžiausias e, jūroje dujų telkinys rastas ir jame yra apie 22 arba 500 milijonų kubinių metrų dujų. Ir buvo paskelbtas pirmasis vystymo etapas. Tai e, bus pagaminta maždaug 16 milijardų kubinių metrų per metus ir planuojama eksportuoti į Izraelį, Palestiną, Jordaniją, Egiptą ir <clears throat> dalis bus naudojama suskystintų dujų e, terminaluose. Antrame etape jis bus paskelbtas kitais metais. E, bus ieškoma eksporta, eksporto galimybių ir jeigu būtų sėkminga, tai tuomet Kipro poreikiai, dujų poreikiai būtų užtikrinti daugeliu metų. O dėl e, dar yra ir galimybė dėl LNG terminalo jūroje ir kitokių variantų. O Egipte yra 2200 milijardų kubinių metrų dujų išteklių, dėje nepakankamai per pastarosius metus, kad būtų pritrauktos investicijos ir dėl to tiekimas stagnuoja ir subsidijos jau netiekiamos ir veikla nevykdoma. Tačiau per kitus penkerius metus Egiptui reikės importuoti dujų. Ir tai keista, tačiau reikės pirkti suskystintų dujų iš Alžyrų ir taip pat duja iš Izraelio, iš Tamaro. Uh, ir bendri Egipto pajėgumai yra dvi iš dalies naudojamos suskistintų dujų gamyklos ir jų pajėgumai yra 12 MTPA. Ir jeigu visi šie planai bus įgyvendinti, tuomet e, eksporto veikla gali atsinaujinti. Kipre Nobel turi planų ir svarstomos visos eksporto galimybės 12 bloke ir vyriausybė priims sprendimą spalio mėnesį ir dėl tų dujų kiekių Nobles e, norėtų eksportuoti dujas į regioninės rinkas per med arba per dujų, dujų e, arba, arba vamžiais arba per CNG. E, Ir planuojama paskelbti vystimo planą kitų metų pradžioje. Ir e, LNG e, suskistintų dujų, e, dujos yra, dujų gamykla, perdirbimo gamykla yra planuojama. Taigi Kipras kaip ES narė galėtų, būti, galėtų padėti užsitikrinti e, dujų tiekimą. Ir įsmet koridorius leistų ES pasiekti daugiau energetinio saugumo planuojama daug projektų 2012 metais, dalis jų buvo pri, įvertinta, tačiau ne visi pasirodė praktiškai pritaikomi dėl e, vandens gylio, dėl e, terminių šūkių ir kitų dalykų. Taigi komerciškai šie projektai gali būti sudėtingi. Daug e, dujų, didžioji dauguma Kipro dujų dabar joms yra suteikta licenzija ir iki 2016 metų bus patvirtinta, kiek yra dujų ir galutiniai, galutinai galimybės bus nustatytos iki 2018-2019 metų. Ir ko gero bus nutarta statyti suskystintų dujų terminalą nes jis galėtų padėti gauti pakankamai investicijų, kad būtų galima įgyvendinti Estmed energetinio koridoriaus projektą ir tuomet Kipras galėtų tapti regiono centro. Štai kaip galėtų būti transportuojamos suskystintos dujos į kitas Europos, pietų Europos Sąjungos valstybės. Kaip būtų galima prisidėti prie ES energetinio saugumo e, dėl Rusijos Ukrainos krizės e, paaiškėjo, kad netinkama pasikliauti vieninteliu dujų šaltiniu ir, kaip žinote, ESMED e, nėra sujungtas su rytų Europą, būtų galima tiekti dujas iki du, nuo 2018 metų, atsižvelgiant į išteklius, tai būtų 7-8 BCM per metus ir daugiau. Todėl šio dešimtmečio pabaigoje met GES galėtų pasiūlyti ir pietryčių Europoje esančiams valstybėms narims dujas ir to nebuvo galima padaryti, su, ko nepavyko gyvendinant Nabuko projektą. Ir kaip matote, tai maždaug pusė dujų reikmių, kiek dabar šio šalį sunaudoja dujų, kurias gauna iš Rusijos. Il, yra ir numatyta ilgalaikių struktūrinių pokyčių dėl kainodaros. Iki, visa tai truks iki šio dešimtmečio pabaigoje. Dėl ES Ukrainos Rusijos krizės e, e, pasikeitė ir situacija Azijos rinkose. Didėja bendradarbiavimas Rusija ir Kinija yra e, dujotekiai ir suskystintos dujos tiekiamas Rusijos dėmesys į Azijos rinkas yra labiau ilgalaikis, yra diktuojamos kainos į pasaulinės rinkas įeina daug e, suskystintų, atsir, pasaulinėse rinkose atsiranda daug suskystintų dujų terminalų. Iš tikrųjų, e, niekas neperka dujos už bet kokią kainą ir nepakanka politinės valios. E, dujos yra komercinis produktas. Taigi reikėtų reaguoti į tai ir daryti tai greitai. E, praėjusių metų planai nebūtinai gali tikti šios, atitikti šios dienos reikmes. Taigi, žvelgiant į ateitį, būtų galima aiškiai pasakyti, kad situacija greitai keičiasi ir, reikaling, ir politikos gali greitai pasemti, pasenti. Ir e, Rusijoje, Kiprė situacija atrodo tinkama, Europa gali padėti bendradarbiauti uh, E, e, Kiprui su Izraeliu, Egiptu, Libanu, Graikija ir Kipras taip pat, Kiprui taip pat būtų nauda dėl tokių ilgalaikių planų ir institucinių reformų, nes būtų galima pritraukti investicijas ir infrastruktūros projektų plėtra taip pat būtų naudinga. Ačiū Jums. Ir e, reikia reikėtų vystyti projektus ir turėtų būti galimybė eksploatuoti dujas iki 2018 metų, užtikrinant e, energetinį saugumą, investicijos padidintų sėkmę ir taip pat reikėtų pripažinti šio koridoriaus svarbą, nes e, tam reikia skirti deramą dėmesį. Ačiū. Reporter, Ačiū dabar žodis pranešėjai ponui Saudargui. Ačiū. Ačiū Jums už prezentaciją. Jūs kalbėjote apie naujus dalykus, jūsų interesų srities atžvilgių. E, komisija paskelbė e, komunikatą kuriame kalbama taip pat apie išteklių diversifikavimą. Yra sakoma, kad reikia didinti energijos išgavimą pačioje ES, tačiau galvojant apie, e, pavyzdžiui, diskusijas, kurios vyksta e, ir dėl South Stream, ir dėl Nabuko, tačiau South Stream vėlgi yra susijęs su Rusija. Taigi, mm, jūs savo prezentacijos metu kalbėjote apie Turkiją, Izraelį, Egiptą. Norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Jūsų nuomonė. Kokios yra pagrindinės E, kryptis, kuriomis reikia dirbti, kad to šalis būtų politinė prasme stabilios. Nes šal, visi žmonės, kurie m, pažvelgs į tą regioną, sakys, kad tas regionas yra nestabilus. Taigi noriu paklausti, ką Jūs manote, e, kaip būtų galima užtikrinti, sakykime, stabilumą e, to regiono. E, šešėlinis pranešėjas, ponas Javor. Norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai, kad mm, šiuo metu ES daug dėmesio skiriama apsirūpinimą dujomis ir e, tam e, tikslui skirtai infrastruktūrai, kas kainuoja labai e, daug, pavyzdžiui, skistųjų durų terminalams ir panašiai. Norėčiau sužinoti, ar tikrai e, reikia investuoti tokias didelės sumas, kad būtų e, toliau plėtojama dujų arba naftos infrastruktūra ponas Silikijotis, šėlinis pranešėjas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Norėčiau sužinoti, ką gali padaryti Europos Sąjunga. Galvojant apie infrastruktūros e, vystimą, kai kurie pasiūlymai jau yra pateikti, taigi norėčiau sužinoti, ką ES gali e, padaryti dėl infrastruktūros ir tai prisidėti prie energetinio saugumo. Toliau antras klausimas yra susijęs su bendradarbiavimu su kitomis regiono šalimis. Kiek aš žinau, Izraelis, Egiptas ir Libanas greičiausiai artimoje ateityje aptiks svarbius išteklių rezervus. Taigi, ką ES turėtų daryti, kad būtų bendradarbiaujama e, su tomis šalimis, kad būtų užtikrintas didesnis energetinis saugumas. Ponas Landsdorfas, prašome. Ačiū, aš norėčiau užduoti du klausimus. E, ačiū ponui Elinas už jūsų ateities viziją. Norėčiau užduoti klausimą. Ar jūsų vizija gali prisidėti prie Kipro finansinės krizės sprendimo, tie nauji energetiniai ištekliai, ar jie gali prisidėti prie finansinės krizės sprendimo. Toliau, jūs kalbėjote apie Izraelį. E, kiek prisimenu, kažkada Golden Meras pareiškė, kad Moze buvo kvailas, kadangi leido e, žydams apsigyventi e, teritoriją, kur nėra dujų ir naftos. Ačiū. Ponas Fox. Taip pat šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti kalbėtojų už prezentaciją. ES turi nedaug pinigų, kuriuos galėtų panaudoti energetiniai infrastruktūrai pagerinti. E, skirti dujotiekiams, e, sąsajoms ir panašiai. Aš manau, kad prioritetas turėtų būti šioje srityje štai koks. Pinigai turėtų būti skirti pagerinti energijos saugumą, kad būtų sukurta bendra energetikos rinka, kurioje valstybės narės galėtų prekiauti viena su kita. Norėčiau paklausti, kokie projektai leistų e, šį tikslą pasiekti Ir kaip galima būtų e, paaiškinti, kodėl ES turėtų e, skirti daugiau lėšų investicijoms rytų e, viduržėmio jūros regione. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tada norėčiau suteikti žodį ponui Elinas, kad jis atsakytų į užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. Dėl politinio e, stabilumo e, viduržėmio regiono rytuose. Reikia pasakyti, kad visos šalis e, iš to regiono bendradarbiauja su Kipru. E, Turiuomenį Egiptą, Libiją, e, Turkiją. Visos šios šalis bendradarbiauja su Kipru. Viena šalis, tiksliau, kuri nebendradarbiauja su Kipru, tai yra Turkija, kadangi žinia, kad yra problemų su Kipro rytais. Turkija turi e, savo energetinius poreikius, kurie galėtų būti panu, išspręsti per bendrus e, projektus su Kipru, su sąlyga, kad e, bus išspręstas rytų Kipro klausimas. Pavyzdžiui, e, buvo e, galvota apie vieną projektą, kaip būtų galima eksportuoti e, dujas iš viduržymio jūros e, teritorijos, kuri, sakykime, priklauso Kiprui į Turkiją. Bet turi būti išpildyta sąlyga, turi būti įspręstas Kipro e, rytų, Kipro rytų klausimas. Dabar dėl to E, dėl suskystintų dujų terminalo ir gebėjimų perviršio ES. Jūs teisingai viską pastebėjote, tačiau jeigu suskystintų dujų terminalai bus, jie galėtų būti geriau panaudojami. Pavyzdžiui, e, suskystintos dujos į tuos terminalus gali būti e, atvežamos iš artimųjų rytų arba iš Egipto, pavyzdžiui. Toliau buvo e, kalbama apie glaudesnį bendradarbiavimą tarp rytų e, tarp viduržėmio jūros regiono rytų šalių Europos Sąjungos. Visų pirma, reikėtų prim, e, išaiškinti, su kokiamis problemomis susiduria tas regionas ir reikėtų tada padėti tas problemas spręsti, pavyzdžiui, teikiant finansinę paramą. Vis dėlto turiu pasakyti, kad e, pietričių e, Europos šalis e, negauna tų dujų, kurios yra e, importuojamos, sakykime, į vakarų Europą. To šalis yra tiesiogiai priklausomas nuo Rusijos. Pavyzdžiui, galiu pateikti pavyzdį iš Bulgarijos. Praktiškai toje šalyje tikrai yra susidariusi ypatinga situacija ir šalis nori tikrai galbūt neatsisakyti Rusijos dujų, bet kuo įmanoma e, turėti tokį įvairesnį energetinį e, derinį. Europa tikrai gali turėti naudos, jeigu dujų E, dujos bus eksportuojamos į Europos pietričius. Tai prisidėtų prie e, tos vidaus energetikos rinkos formavimo ir didesnio energetinio saugumo. Taigi šiandieną, kai Europa galvoja apie energetinį saugumą, labai svarbu, kad dujų koridorius iš e, EastMed E, vykt, eitų ir per pietričių Europą. Tai būtų galima prisidėti prie energetinio e, saugumo e, šalyse, kurios yra Europos pietuose ir pietričiuose, kurios turi problemų su Rusijos dujomis. Rusijos dujos iš tiesų yra europinės dujos. Ir kaip buvo sakyta, šiandieną mes turime panaudoti visus turimus išteklius ES, ES visų pirma ir tada darytis išteklių kitur, o Kipras priklauso ES. E, išteklių kainos mažėja ir tačiau tas skirtumas e, tarp kainų Europoje ir Azijoje yra mažesnis nei prieš keletą metų. Europos e, strategija e, dėja e, nepima tam tikrų svarbių projektų, kurie yra gyvendinami viduržėmio jūros pietuose. Ir ši problema turi būti ištaisyta. Aišku, turi būti tam tikros problemos, kurios, kurias reikia spręsti, tačiau ES gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį vaidmenį šioje srityje. Ir viso to nauda bus didesnės bendradarbiavimas, stabilumas, e, bus prisidėta prie e, didesnio energetinio saugumo. Ačiū. Yeah, thank you very much. Thank you for your contribution. Labai ačiū. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, ačiū už jūsų atsakymus į klausimus. O dabar Perėsime prie labiausiai su atsinaujančia energija susijusios temos. Pone Dorte Fuke yra teisininkė BVH ir Europos atsinaujančio energijos šaltinių federacijos direktorė. Jūsų pasisakymas bus labai svarbia tema. Europos energetinio saugumo strategijos žalinimas prioritetas e, vartojimo efektyvumui, atsinaujančiai energijai ir paklausos pusės valdymui, e, išmaniai panaudojant struktūrinius fondus. Taigi žodis Jums. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure being here. Ačiū pirmininkė, man didelė garbė būti čia. Jūs labai maloniai mane pristatėte. Dirbu šią srityje nuo 90-mečio pabaigos. Tikrai džiugu, kad galiu pasidalyti savo mintimis pristatydama atsinaujinančios energijos ir vartojimo efektyvumo sritį. Tikrai mus sieja E, ir energetikos saugumo strategija, tai yra viskas e, neatskiriama dalis e, bendros strategijos ir mus saisto ir tarptautinės prievolės su Europą. Mes jau daug metų to, toje srityje dirbame ir mes pa, um, pažadėjome pasauliui, kad um, visoje savo energetinėje sistemoje iki 2050 metų CO2 išlakas sumažinsime ir savo neigiamą poveikį panaikinsime, kad tos išlakos būtų neigiamos. Ir mūsų manimas svarbiausia yra užtikrinti uh, E, iškasnės energijos tiekimo kelius iš trečių šalių, iš kitų nei Rusija visomis priemomis. Pavyzdžiui, e, ateitis nėra aiški ir energijos strategijos ga, rezultatas gali būti dar desnis nesaugumas ir desnė kaina, ypač galvojant apie dujotikius, kurių galbūt nebereikės. Taip pat mm, e, svarstom energetinio saugumo strategijoje, taip pat svarstomas ir globalaus saugumo klausimą, e, bet kartais atrodo, kad e, kažkaip tais ciniškai tai žiūrima, tarsi galvojama apie dujų tiekimo pusės gelbimą, o ne apie konstruktyvius sprendimus, kad reikėtų perėti prie energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujančios energijos pačius greičiausių e, būdų. Reikia, aišku, tie pamiršti ir išorės pasaulio išpolių, iš tų, iš kum, kas mums nepriimtina ir tas finansavimas, e, iš už ką mes mokame už pristatytą um, energetiką. Putino politika yra problema, tačiau sprendimas yra nelikti um, kitų marionetėmis ir konfliktų tarp šalies su ilgo korupcijos istorija ir nepatikimumo, kaip pavyzdžiui Ukraina, konfliktas e, ekonomiškai susilpnėjusi Rusija. Aišku, to konflikto deskalavimas yra prioritetas Europoje, tačiau tai nesispindi strategijoje. Ir Ukrainos dujų skolų mokėjimas Rusijai e, per TVF yra liūdna istorija. Aišku. Ir dabar visa ta darbo tvarkė, ką mes galvojame, kas yra svarbu, turint omenyje Europos energetinio saugumo strategiją, tai visų pirma reikia galvoti apie atsinaujančią energiją ir vartojimo efektyvumą, didesnį prioritetą ten, taip pat siekis atsisakyti mm, CO2 išlakas kūrenčio e, e, kūro, čia aš paminėčiau Švediją pavyzdžiui, kai, kurie turi transportą bei iškasnio kūro sukūrė per šios 30 metų, tai tikrai didžiuliai pasiekimai. Mums reikia laik, labai iškaus tvarkaraščio strategijos įgyvendinimui, kad būtų atitinkamai atitinkamai yra tam tikri etapai, kur būtų patikrinama, kiek yra siekiama tų tikslų. Ir mums reikia visos analizės, ko mes nematome, investicijos gražos, pavyzdžiui, stambiai infrastruktūrai, visas tvarkaraštis irgi turi būti atspindimas ir planuose atsisakyti iškasinio kūro. Dabar Jūs skaitote visus tos pranešimus, kurie jums pateikti ir pagrindiniai čia ramščiai yra daugiausia dujos ir iškasinis kūras, nepakanka mm, siekio judėti į priekį. Aišku, yra kalbama apie tai, kad energijos paklausą reikia švelninti, bet nepakankamai um, griežtai tai skatinama, nėra aiškių planų, kaip užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą e, Europoje ateityje. Gerai veikianti tikra vidaus energetikos rinką, mums to reikia ir elektros, ir kitose sritise. Tačiau e, per nelik daug vėlgi dėmesio yra skirta tik tai mm, vienai likties pusėje, tai yra energetiniai pusiai. Um, dabar energijos gamybos didinimas Europos Sąjungoje tam tikrą prasme visą tai pristatoma keistame kontekste. Atrodo, tarsi atsinaujantys energijos šaltiniai, energijos vartojimo efektyvumas tarsi trikdo visą vaizdą ir nėra aišku visiškai kai, kokie čia yra planai. Dėmesio sutelkimas um, į e, dujas, uraną, nu, e, brandolinį energetiką, iš tikrųjų, tai užgneužia kvapą. E, iš tikrųjų, mums reikia. Mm, išsiaiškinti, ką mes galime padaryti, ko mes galime pasimokyti, pažiūrėjau, dėl vartojimo efektyvumo ir atsinaujančios energijos. Reikia viską taikyti, reikia nenukrypti nuo to, kas yra suplanuota, ką mes galime padaryti savo sektoriu, savo ištekliais. Brandalinė energetika, aišku, tikrai nėra sprendimas energetiniam saugumui užtikrinti, es pernelyg brangu, pernelyg daug naštos žmonijai, galvojant apie šimtą tūkstančių metų į priekį, kai vertinant visas, visus padarinius. Yra ir e, ginklo platinimo problemos, yra ir visi tie visas tas vėlavimas chroniškas su EPR ir technologijų srityje neįmanoma iš tikrųjų vidutinės ir ilgalaikės e, trukmės laikotarpių kažką padaryti ir be to yra, yra, e, nėra elektros krizės. E, tas yra esmė. Ir galiausiai sprendimas dėl Hinkley Point anos komisijos parengta, man tai iš tikrųjų mane tiesiog kvapą gniaužia, kad mes galime mm, garantuoti iš vienai šaliai virš 20 svarų kainą, garantuoti mega mm, vatui 35 metams, tokia garantuota kaina. Aš nežinau, jeigu nebus iki mm, kito dešimtmečio vidurio pasiekta, tai turėsime laukti. Dabar kainos yra įdomus dalykai, apie tai jau buvo kalbama, kalbant apie infrastruktūros kainą. Uh, Štai matote, kokios e, kainos nauj, nauja brandolinė energetika, palyginti su tuo, kas dabar yra mokama už salės energiją, kokie tarifai, čia jungtinė karalystė. Dabar, jeigu pažiūrime į Vokietiją, vėjas bioenergetika, sausumoje ir offshorinė energetika. E, pažiūrėkime, kas bus mokama per artimiausią dešimtmetį palyginti su brandalinė energetika. Mm, dabar, kas, ką galima prieš pastatyti, brandalinė energetika, atsinaujantį energetiką, aišku, pavyzdžiui, Vokietija tokį sprendimą padarė, dvigubą sprendimą netgi priėmė, nebus brandalinės energetikos ir kas toliau darys jie. Štai mes matome, kiek atsinaujančios energijos šaltinių yra Vokietijos balanse ir kokiuose sektoriuose. Ne viskas, aišku, labai gražu, rožinės spalvas, aišku, žiūrėkime, kas yra transporto sektorė, mm, vartojimo efektyvumo sektorė tikrai dar daug ką reikia padaryti ir toje valstybėje taip pat. Toliau pagrindiniai iššūkiai, kokie laukia, bet ir kokiu mes turime sprendimų. Aš gal truputėlį į priekį pasistumėsiu, žiūrint visų paramos mechanizmų, vis tik tai mes turime ir regioninio regmens iniciatyvą ir čia aš kalbėčiau apie energetikos miestų e, iniciatyvą ir merų e, Berų paktą, kur mes turime virš 80 miestų didžiųjų iš Suomės, Bulgarijos, Estijos ir kitur. Tai yra miestai su daugiau kaip 8 milijonais gyventojų. Jie yra pasirašę e, tvarius veiksmų planus bendrai, kad kaina būtų 8 milijonai milijardai eurų ir iš tikrųjų bus galima atsikratyti 56 procentų iškasnio kūro ir dar sukurti naujų darbo vietų. Tai štai kokį kelią reikia e, rinktis ir tą kasdien galima daryti. Aš kaip teisininkė e, padedame mes e, įvai, verslo sistemoms visoje Europoje būtent toje srityje dirbti ir aš galiu pasakyti, kad tikrai yra daug gerų kriterijų, pagal kuriuos galima įvertinti kriterijus infrastruktūrą Yra tai jau numatyta ir dokumente, bet galbūt gali jums reikti daugiau aiškumo dėl to, kokios turėtų būti formuluotės dėl infrastruktūros, pavyzdžiui, galvojant apie tvarų e, sistemos pakeitimą. Aš jums dar ir keletą pavyzdžių parodysiu, kokios yra regioninės sėkmės istorijos. Pavyzdžiui, Lenkija labai įdomiai panaudojo specialius fondus žalesniai ekonomikai, žalesniai energetikai ir teščiau kas yra padaryta, tikrai sėkmingos programos, energijoje efektyviai vartojantis viešiai pastatai, ar gatvių apšvietimas, nedidelių išlakų šaltinių eliminavimas, toliau finansavimas miestų transportui ir taip toliau. Buvo dažnai ta valstybė, Lenkija, kaltinama, kad yra pernelik daug anglės naudojama, tačiau štai žiūrėkite, kokiu yra programų. Tas pats sakytina apie Vengriją, yra įdomių projektų, kur yra visiškai pakeisti pakeistas, šildymo tiekimas pereita prie biomasės ir um, tikrai pakankamai didelė bendruomenė, tai gali, gali to naudotis ir puikiai viskas veikia. Teščiau, Estija turi panašią tokią mm, finansavimo sistemą visos to, štai tikrai sėkmingos istorijos, gražios istorijos, aš dėl laiko stokos negaliu plačiau apie tai papasakoti, tiesiog e, noriu pasakyti, koks yra kontekstas, reikia pripažinti europinių lygmenių situaciją ir Europa turi padėti toms valstybėms geriau struktūrizuoti, geriau panaudoti fondus ir mm, tai gal tiek taupydama laiką sustosiu. Ačiū Jums, ačiū už pristatymą. Pradedame diskusiją, ponas Saudargas. Kaip visuomet, mūsų pranešėjas. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjai už tokią išsame situacijos analizę, kalbant apie energijos vartojimo efektyvumą, apie atsinaujinančius. Ypač leiskite pabrėžti vieną labai svarbų aspektą į kurį reikėtų atsižvelgti, kai apskritai kalbame apie energijos vartojimo efektyvumo strategiją. Mums reikalingas e, reikalinga strategija vietinių lygmenių, nes visą tai galima išspręsti ne tik aukštų politinių lygmenių, bet ir vietinių lygmenių. Ir jūsų pastabos yra tikrai labai svarbios paminėjote labai svarbius argumentus dėl, to, dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, kad jie yra daug pranašesni už kitus, bet norėčiau paprašyti jūsų šiek tiek pasvarstyti apie tą perspektyvą atsinaujinantys ištekliai. Gali būti konkurencingi, bet kaip reikėtų dirbti, kad ateityje būtų galima, labi, kad būtų galima labiau tikėti atsinaujinančiais, kad ateityje jie taptų labai svarbių šaltinių. Ačiū, panas Karinš. Dėkoju. Dėkoju tikrai labai įdomus jūsų pristatymas. Supratau, kad teigėte atsinaujinantys yra blo... Tai yra brandulinė energetika blogai, atsinaujinantis gerai, ar taip. O štai e, Vokietija, kuri pereina iš e, brandulinės, nuo brandulinės energijos prie atsinaujinančių, bet e, daug įmonių, kaip buvo kalbama, pereina, pereina prie anglies. Ir tai yra pasiekmės. Man atrodo, kad e, pramonės įmonių elgesį reguliuoja kainų signalai. E, pavyzdžiui, skalūnų dujos ir JAV yra uždaroma anglies kasyklos, atidaromos skalūnų e, įmonės, kainos mažėja, o Europoje daugiau naudojama anglies. E, JAV neturi teisės aktų, mes turime, pas mus CO2 didėja, Amerikoje mažėja. Taigi aš, na, pasaulis tikrai įdomus, bet manau, kad atsinaujinantys ištekliai taptų konkurencingi, tai šalise reikia priimti politinį sprendimą ir pereiti nuo prie atsinaujinančių, kad kaina išliktų prieinama ir vartotojams ir įmonėms. Ponas Lastov. Ačiū pirmininkė. Taigi išklausėme kad mm, atominės elektrinės e, tikrai nėra sprendimas siekiant e, išvengti, e, siekiant užsitikrinti energetinį nepriklausomybę. Čekijoje upės yra negilios, jos netinka elektros energijos gamybai, turime nedaug anglies išteklių ir yra problemų su atsinaujinančiais. Apskritai atsinaujinantis kaip papildomas šaltinis yra geras. Ir visuomet e, pritariau tam, kad atsinaujinantis šaltiniai turėtų būti kaip papildomi. Tačiau, pavyzdžiui, Alex atveju. Pavyzdžiui, kalbant apie vėjo jėgainės, tai e, ta kaina energijos gamybos kaina yra 3,5 procentais didesnė nei e, kalbėtume apie atominės e, elektrinės. O dėl, dėl saulės tai 13 kartų didesnė. Ir saulės energija yra 500 valandų per metus o kalbant apie vėjo energiją, 1800 valandų per metus. Taigi iš savo šalies mes esame penktoje pagal dydį eksportuotoje, taigi mūsų šalies perspektyva, mano perspektyva skiriasi nuo jūsų. Ačiū. Ačiū, panas Javar. Ačiū pirmininkė, ačiū Jums už pristatymą. Na, jūs iš tikrųjų pranešė buvote vienintelė moteris šį rytą. Norėčiau grįžti prie klausimo, kurį minėjo panas Bardi, kalbėdamas apie infrastruktūros problemas. Jis minėjo, kad netgi tuo met, kai atsinaujinantis energijos šaltiniai yra konkurencingi, lyginant su iškastiniu kūru ar brandoliniu kūru, tai vis tiek atrodo, kad yra problemų su infrastruktūra ir labai sunku pereiti e, nu, prie iškastinės, iškastinių kūrų pagrįstos sistemos, nes ta sistema, kurią mes turime, yra tinkamiausiai e, iškastiniam kūrui ir brandoliniam kūrui. Taigi, mano klausimas toks. Mūsų energijos saugumo strategija labai daug sutelkta ties dujų tiekimu. Siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą, tai ar Europa nebūtų dar labiau užsidariusi e, ir prisitaikiusi prieš kastinio kūro sistemų, nes kartais tenka girdėti argumentų, kad reikia investuoti į atsinaujinančius ir atsinaujantis energijos šaltiniai ir energijos vartojimo efektyvumas padėtų, tačiau tuo pačiu mes turime leisti lėšas iškastiniam kūrui ir atominė energija. Kaip Jūs manytumėt, kokia būtų investicijų nauda? Gal būtų įmanoma sukurti tokią Europos energijos sistemą, kuri taip pat tiktų ir prie atsinaujinančių energijos šaltinių ir jų pagrindų parengta politika ir kita vertus kita politika. Ar tai įmanoma ar ne? Ačiū Jums ponia Angelika Nibler. Ačiū pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes norėčiau atsakyti kolegai į jo pasisakymą, jo nuomonę. Norėčiau užduoti papildomą klausimą. Jūs tikrai pasisakėte už atsinaujinančius energijos išteklius, visą tai yra labai gerai, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Kaina diktuoja tiekimą atsinaujinantiems reikalingos didelės subsidijos, o jeigu to nebus, tuomet ir paklausa bus kitokia. Įdomu, ką manytumėte apie tą energijos atotrukį. Mums reikalingi įprasti energijos tiekimo šaltiniai, būtent todėl šiuo metu didesni pajėgumai yra skiriami anglijas gavybai. Na, Prancūzijoje, Junktinėje karalystėje daug kalbama apie pajėgumų stiprinimą, ši diskusija vyksta ES lygmenių. Taigi, ką Jūs manytumėte apie tokį, tokias tendencijas? Ar mes užtikriname tiekimo saugumą, ar mes galime užtikrinti teigimo saugumą be įprastų šaltinių, nes neturime pajėgumų saugoti tą energiją, kuri yra pagaminama iš atsinaujinančių šaltinių. Šiuo metu, pavyzdžiui, Vokietijai tai nebūtų tinkamas sprendimas. Ačiū. Ačiū, ponė. Ponas Zulinijo. Muito obrigado, senhor presidente. Queria... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai už pateiktą prezentaciją. Vidinė energetikos rinka yra reikalinga ir ji turi būti konkurencinga. Ir tuo pat metu rinka turi būti diversifikuota ir lanksti. Ji turi apimti visas galimas technologijas, visus energijos šaltinius. Taigi turi būti sukurtas jų derinys. Kitas e, dalykas yra atsinaujančių energijos šaltinių kaina. Viskas priklauso nuo aplinkybių, nes juk ir iškastinio kūro kaina priklauso nuo e, tam tikrų sąlygų. Aš e, kažkada dirbau Portugalijos vyriausybėje ir buvau atsakingas būtent už energetikos klausimus. Ir Portugalijoje e, mes daug projektų įgyvendinome e, skatindami vėjo jėganių bei saulės panelių statymą. Ir būtent per tuos projektus mes sugebėjome sumažinti energijos kainą bendrąją energijos kainą. Be to, e, mes netisakėme ir kitų energijos gamybos būdų, pavyzdžiui, hidroelektrinio. E, puiku, kad Portugalija pagaminama energija gali eksportuoti į kitas e, šalis. Tačiau kai kurios šalis ir čia esanti sako, kad Dėl atsinaujinančių energijos šaltinių kyla problemų e, su mm, paskirstimo tinklais. Tačiau reikia pasakyti, kad pavyzdžiui, mes Portugalijoje e, pastebėjome, kad būtent per e, atsinaujinančius energijos šaltinius galima ir finansuoti tų pažangių tinklų atsiradimą. Kitaip sakant, kaina e, bendra priklauso ne tik tai nuo, sakykime, e, pasaulio e, rinkos situacijos, bet ir nuo sąlygų, kurias mes patys galima sukurti Buvo mm, kalbėta apie Europos energijos saugos strategiją ir jos ekologizavimą. E, aš norėčiau, kad vis tiek daug daugiau būtų e, skirta dėmesio tam ekologizavimo e, procesui šioje strategijoje. Ponas Kalė, ačiū Jūs kalbėjote apie tai, kad reikėtų šildymui ir transportui E, skirti tas e, dujas, kurios nei, turi mažiau išlakų, daug e, buvo susitikimas Briuselėje, buvo kalbama apie elektroautomobilius, hybridinius automobilius ir susitikimas vyko Toyotos būstinėje ir buvo kalbama apie labiau prieinamą automobilių kainą. Jūs minėjote atsinaujinančius išteklius ir kolega minėjo galimybę įpirkti juos Ir buvo paminėtas ir tas laiko klausimas, o aš norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kuris yra labai svarbus bent jau mano šalyje, tai yra didėjantis priešiškumas vėjų turbinoms dėl sveik, kenksmingumo sveikatai. Na ir nežinau, ar yra tokie moksliniai patvirtinimai ar ne, bet tačiau vis tiek nuomonė tokia. Ačiū. Thank you very much. Dėkoju, ponė Werner. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums pranešėje už tokį puikų pristatymą. Dabar Vokietijoje atsinaujinantis energijos šaltiniai yra rinkoje e, prie, prieinami, kalbam apie branduolinės brandolinė energetika, apie atominės elektrinės, manau, kad situacija keisis, atsinaujinantis energijos ištekliai taps vis konkurencingesni, kalbant apie kainas, taigi manyčiau, kad atsinaujinantiesiems tink, reikalinga tinklų struktūra ir senos jėgainės E, turėjo centralizuotus tinklus, o dabar jau turime dviejopus, dviejopą energiją. Taigi, kaip galėtume geriau organizuotis tą situaciją, siekdami užtikrinti, kad atsinaujinantieji galėtų būti naudojami pasitelkus jėgainės, kuriuose anksčiau buvo naudojamas iškastinis kuras. Toliau dėl jungčių Europoje būtų nau, lengviau naudoti atsinaujinančiosios, jeigu būtų energijos sąjunga ir e, jeigu galėtume e, kaip nors išspręsti klausimą dėl tų 15 procentų. Ačiū, gal dar būtų norinčių kalbėti? Nematau, todėl, ponia, kreipiuosi jūs, prašau atsakyti klausimus. Um, aš dėkoju pirmininkė. Aš pradėsiu nuo klausimų, e, kuriuos pateikė pranešėjas. Ir e, buvo taip pat kalbėta apie kainą. Kai dėl anglies, tai atsakymas yra paprastas. Jeigu kalbame apie kainodarą, Ir jeigu vadovaujamasi tokiu požiūriu, kad e, kaip ir vaikų papirkinėjimas, kad jeigu jie tai, ką nors padarė, gauna štai saldainiuką. Ir dėja, e, pereitų metų sprendimas dėl ETS ne visiškai yra geras, nes e, netgi toks sprendimas nebūtų palankus, kalbant apie atsinaunančius energijos šaltinius. Jeigu turite galimybių, e, apsilankykite konferencijose e, šiais klausimais. Ir tose konferencijose pamatysite, kad e, po 2015 metų daugiau perspektyvų turi ne anglis, o dujos. Energetinis saugumas. Reikalinga tinkama kainodara šio klausimo ir kai kurie kalbėtojai, ponė Niblar pavyzdžiui, kalbėjo Ir aišku, ji kalbėjo apie situaciją Vokietijoje, beje, norėčiau padėkoti jai už darbą šioje srityje. Deja, turime tam tikrą kainą sumokėti už mūsų sektoriaus modernizavimą ir jau matome, kad tam tikra graža iš tų investicijų yra matoma. Pavyzdžiui, matome, e, kokia yra situacija Vokietijoje su atsinaujinančiais energijos e, šaltiniais. Taip pat e, yra ir socialinių sistemų e, Vokietijoje. Mes sumažinome tam tikrą kainą, kurią moka, tarkim, pramonė kuri e, daug sunaudoja energijos gamybai, taigi taip mes, sakykime, palengvinome pramoniai gyvenimą. Ir kalbant apie sistemas, Aš tikiuosi, kad e, valstybės narės kartu su komisija uh, bendradarbiaus geriau nei anksčiau. Dabar yra e, neva tai kalbama apie e, privalomus tikslus. Tai yra kaip ir sveikintinas dalykas dėl prieigos prie rinkos. Vokietijoje, e, pavyzdžiui, tam tikri E, mechanizmai 70 procentų laiko yra nenaudojami, tačiau sistema pati pasiteisina. Yra tam tikrų kliučių, kurias mes turime įveikti, tačiau tai jau yra daroma. Kuo daugiau mes turime atsinaujinančių energijos šaltinių, e, Ir kuo mūsų, tinkslai, mūsų tinklai yra pažangesni, tikrai viskas būtų daug geriau. Pavyzdžiui, e, mes matome Vokietijoje, e, kokia yra situacija. Mes turime sąsają su kitomis šalimis ir e, tai yra geras dalykas. Pavyzdžiui, na, kalbėjo buvęs e, ministras iš Portugalijos, kad Portugalija ir Ispanija yra vos ne e, Prancūzijos įkaitė. Dėl to, kad e, turi sąsojas tik tai su tomis šalimis. Taigi mes pritarėme tam, kad tie pažangieji tinklai turi būti toliau tobulinami ir ne tik elektros sektoriuje. Tas tikslas dar kol kas nepasiektas. Tačiau tuo pat metu yra labai daug dalykų, kurie yra daromi ir kuriuos daro pati pramonė. Aš, pavyzdžiui, galiu paminėti ir Siemensą, ir, ir kitus dalykus, pavyzdžiui, tam tikri projektai jau pradėti įgyvendinti. Ir e, ponas Ranstufas e, pateikė pavyzdžių iš savo šalies, kur buvo sakoma, kad vėjo jėgainės gali tarnauti tik tai 1800 valandų, tačiau turiu pasakyti, kad jūsų turima technologija yra jau pasenusi. Ir mes Vokietijos šiauros šiaurėje bendradarbiaujame su Vokietija, kur vėjo jėgainės gali tarnauti 9000 e, 900 valandų. Taigi, kaip matote, moderni technologija egzistuoja dabar dėl infrastruktūros. Uh, Aš apie ją kalbėjau prezentacijos metu. Europos parlamentas turėtų kreiptis į komisiją, kad e, būtų atlikta e, analizę, finansinę analizę susijusiu su dujų sektoriumi, nes ne visos investicijos yra teisingos. Ir tai m, mm, nėra gerai netgi mūsų dujų tiekėjams. Jiems turi būti suteiktas laikas persiorentuoti, pereiti prie kitų veiklos modelio. Ir jeigu mes e, E, siūsime signalą, kad Putinas mums kyla labai daug problemų, žiūrėkime, iš kur galima išgauti daugiau dujų, toks e, na, požiūris tikrai yra atgyvendęs ir netinkamas. Dėl perteklinių e, gebėjimų, rezervinių gebėjimų ir matome, kokios problemos kyla dėl dabartinių tinklų. E, E, mums reikia sąsajų, mums reikia to pažangumo e, pažangiuose tinkluose ir tai problemos bus išspręstos. Matau, kad jūs atsakėte į visus klausimus, taip? Taip. Jeigu turite mano prezentaciją, ten yra viena e, skaidrė, kur, kurioje kalbama apie kainą, kurią mes mokame už energiją, kuri pagaminama atviroje jūroje. Ir ten yra pateikta e, informacija atskiriams metams. Ir Matote, kad e, kai bus pasiektas tam tikras lygis, e, vėjo jėgainės e, gaminama energija taps daug pigesnė nei dabar iš tradicinių išteklių gaminama energija. Taigi Gal galėčiau kalbėti kaip cinikė, bet jeigu aš būčiau įmonės vadovė ir jeigu jūs man pateiktumėt tokį dokumentą be jokios finansinės analizės, be jokio rimto pagrindimo, kokios galėtų būti viso tos pasakmes, tai kaip įmonės vadovė turėčiau apskritai paklausti, gal mano įmoniai gyvendinus tokius pasiūlymus grėstų bankrotas for your speech. Labai ačiū už jūsų pasisakymą, labai ačiū už atsakymus į klausimus, o dabar atėjo laikas apibendrinti mūsų visas diskusijas. Mūsų palinki prelegentai yra vis dar mūsų posėdėje, labai dėkoju už tai. Ir dabar žodis mm, ponui pranešėjui. Paprašysiu jūsų baigiamojo žodžio. Uh, like to... Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti mūsų garbiems prelegentams. Tikrai labai svarbu, kad šie klausimai smarkiai prisidės prie dabar parlamente rengiamo pranešimo. Šiandien pasisakymuose ir klausimuose ir atsakymuose aptarėme, man atrodo, visas tas e, konkrečias rytis, kurios yra aptartos komisijos komunikate - dujos, nafta, e, brandalinė energetika, atsinaujantis energijos šaltiniai ir, aišku, vartojimo efektyvumas. Aš dabar nesileisiu detaliai į tas specifines rytis, nes tos temos, aišku, bus įtrauktos į pranešimą ir toliau tęsime diskusijas. Tai juk yra e, e, toliau vykstančios diskusijos įtrė komitete ir parlamente dėl visos tos specifikos tose srityse. Ir akivaizdu, kad šiandien mes įsigilinome, e, giliau pažvelgėme į šias problemas ir todėl dar kartą noriu padėkoti visiems šiandienos prelegentams už jų pasisakymus. Norėčiau tik tai padaryti keletą tokių bendro pobūdžio pastebėjimų. Apie tai užsiminiau pradžioje, kad tam, kad turėtumėm tikrą energetinio saugumo strategiją Europai, reikia, kad tai būtų ne vienos žiemos strategija Reikia, kad tai nebūtų vien tik tai strategija pasirengti kitai žiemai. Tai turi būti ilgalaikė strategija. Ir tam, kad turėtumėm tokią ilgalaikę strategiją, mes turime priepti, aišku, visus tos techninius aspektus, bet yra ir antras dalykas, ko mes pasimokėme šiandien, kad energetikos sektoriuje mes negalime išvengti politinių dalykų, geopolitinių uh, aspektų viso pasaulio ir matėme, kad šiandien buvo aptarti visi tokie aspektai e, - dujos ar nafta ar brandolinė energetika, kas bebūtų. Galbūt toks yra gyvenimas. Mm, tokia yra energetika. Čia visuomet bus politinės įtampos prie energetikos šaltinių. Toks yra gyvenimas. Tai iš principo mes neišvengsime tų politinių dalykų. Taigi turime priimti tinkamus politinius sprendimus. Reikia vengti energetikos strategijos politizavimo ir reikia priimti teisingus sprendimus atsižvelgiant į tikrą realybę. Te, reikia techninės analizės, mums reikia ekonominės analizės, politi, politiniai tikslai, politinės pozicijos turi būti paremtos tuo. Ir pabaigai šiandienos diskusijų pristatytos pamokos, analizė. Aš gal pateiksiu tik tai vieną tokią galutinį pastebėjimą. Turime įsigilinti tai netgi, kai kalb, kaip kalbame apie energetinio saugumo strategiją mes kalbame apie tai, kad sumaži, sumažėtų Europos priklausomybė nuo importo, bet faktas yra tas, kad e, priklausomumas didės, pagal prognozės tas e, priklausomumas didės. Taigi, mes kalbame apie priklausomumą mažinimą, bet mes išliksime priklausomi. Taigi, kas yra tas saugumas? Saugumas yra ta priklausomybės naštą pasidalyti. Uh, priklausomybė kaip po tokia nėra didelė problema. Mums reikia diversifikuoti tą priklausomybę, kad nebūtumėm priklausomi nuo vieno šaltinio, kuris paskui būtų panaudotas politiniai įtakai Europoje. Taigi čia yra Europos solidarumo prasmė visa. Uh, sukurti rinką, sukurti infrastruktūrą ir sudaryti galimybę pasidalyti tą naštą tarp visų valstybių narių, kokios bebūtų tos įtokos iš išorės ir panašiai. Taigi labai ačiū pirmininkė, labai ačiū dar kartą visiems, kurie prisidėjote prie šių diskusijų. Manau, kad tai tikrai didžiulė paskata mūsų pranešimų ir toliau tęsime diskusijas. Ačiū, kaip žinote, pradėjome. E, nuo energetikos trikampio, energetinio saugumo, aišku, e, galime lengvai įsivaizduoti, kad daugiau saugumo reikš daugiau galimybių e, išlaikyti mūsų energiją mažesnės kainos, konkurencingesnės kainos. Uh, Ir čia galbūt tai naudinga būtų mūsų energetinėms įmonėms. Galbūt tai nėra gera žinia mūsų energetiką gaminančioms įmonėms, tačiau tai bus puikiai žinia mūsų piliečiams, mūsų smulkiems vartotojams, mūsų įmonėms ir taip toliau. Ir aišku, reikia nepamiršti aplinkos apsaugos. Um, taigi tai tik tai pradžia. Diskusijas tęsime gruodžio trečią dieną. Tada aptarsime pranešimą dėl Europos energetinio saugumo strategijos. Keisimės nuomonėmis tada. Taigi, tęsime diskusijas po mėnesio. Dėkoju Jums visiems už šias diskusijas, bet noriu dar pasakyti visų pirma, dėkoju mūsų prelegentams, pagrindiniams kalbėtojams. Štai du sėdi šalia manęs, mm, dr. Fukė ir Šalcelinas ir trims kitiems e, profesoriui Ugo Bardi, Vaslavui Bartuškui ir Romui Švedui kurie vis dar sėdi kartu su mumis. Labai dėkoju jums visiems, dėkoju už jūsų pastabas, diskusijas e, ir tikiuosi pasimatysime ir ateityje ir dar galėsime keistis nuomonės, nuomonėmis ir ateityje. Ačiū visiems. And, uh, Trečią valandą kita mūsų posėdžio dalis. Labai trumpa peršauka. Ačiū. Thank you very much.